Uh, good morning. And um, we start with the... Labas rytas. Pradėkime darbą. Pusę dešimt pradėsime balsavimą. O pirmas klausimas - moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjunga 2010 metai. E, žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. moterų ir lygių galimybių komitete. Pagrindinis pranešimas rengiamas, o mes savo nuomonę. Ir kadangi turiu nedaug laiko, pabandysiu tik svarbiausius dalykus pasakyti. Pirmiausia, labai aiškiai nuomonėje sakau, kad pasiekta pažangos, bet labai dažnai krizės, ekonominės ir finansinės krizės atveju nukenčia lygių galimybių politika, nes ji tarsi nustemiama į šalį. Ir dažnai teigiama, kad sunkesniem sunkmečio sąlygom būtų per didelė prabanga tokia politika užsimti. Kitas svarbus elementas tai yra profesinio ir šeimos gyvenimo sudarinimas. Moterim labai sudėtinga tai padaryti ir valstybės narės <clears throat> tikrai turėtų daugiau investuoti į vaikų priežiūros įstaigas, plėtoti jų tinklą, nes daug metų buvo galvojama tik tai apie vaiko auginimą namuose ir kad tuo turi užsiimti moteris negaudama už šį darbą atlyginimo. Taigi, manyčiau, kad e, prie, vaiko priežiūra namuose reikia profesionalių pagrindų sutvarkyti ir šeimos nariai, kurie to užseima, turėtų turėti galimybę kompensuoti priežiūros laiką. Tas pats beje pasakytina ir apie vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą. Manau, kad potencialo yra. Yra moterų, kurios turi pakankamą išsilavinimą tai daryti. Ir tą potencialą, potencialą reikia išnaudoti tam, kad užpildytume dabar vaikų priežiūros sistemoje egzistuojančias spragas. Tačiau dėja, kiekvienais metais mes vis tik tai matome, kad šių tikslų nepasiekiama. Dar vienas dalykas, kuris neturi būti pamirštas, tai skirtumas atlyginimo, kurį gauna vyrai ir moteris už darbą. Toliau. nemažiau svarbus valstybėse narise dalykas yra tas, kad nereikėtų jaunų merginų skatinti užsimti tipinę profesinę veiklą, kurią paprastai užsimena, užsima moteris, bet bandyti ieškoti kitų profesinių sričių. Teigiama, kad net genetiškai tai neįmanoma, kadangi tarsi moteris užprogramuotos dirbti tik vienose sritise, kuriuose jos tradiciškai dirba. Taip pat pranešim nuomonėje kelių ir moterų migrančių klausimą. Būtina tokioms migrantėms suteikti galimybių išvengti prievartinės santokos. Mergaitės, kurios kilusios iš migrantų šeimų turi turėti galimybę pradėti savarankišką gyvenimą, užsiimti profesinę veiklą, nes tokiu būdu jos įgyja nepriklausomybę nuo tėvų. Ir manyčiau, kad dar vienas dalykas, kuriuo reikia užsiimti, tai finansavimas. Labai svarbu, kad būtų skiriamas tikras finansavimas ir reikėtų pirmiausia pasižiūrėti, kam išnaudojami lygioms galimybėms pasiekti skiriami pinigai. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kaip yra panaudojamos lėšos sporte. Daugiausiai lėšų skiriama futbolui. Tai yra vyrų futbolas. O apie moterų sportą apskritai niekas negalvoja. Reikia pažiūrėti, kas vyksta ir kitose srityse. Infrastruktūros plėtota, judumas Taigi, reikalinga įsiaiškinti, kur keliauja pinigai ir kas jais naudojasi vyrai ar moteris. Dar vienas dalykas, kurio nepaminėjau, bet dėl jo pakeiteiktas pakeitimas, yra moterų lyderių klausimas. Nuomonėje man neužteko tiesiog vietos jam paminėti. Bet aš manau, kad um, galima būtų galvoti apie tokias įmonėse nustatomas savanoriškas kvotas moterims. Tokiu būdu būtų skatinamas moterų aktyvumas. Ir tai atitiktų geresnį personalo subalansavimą, nes jeigu yra tam tikras procentas vyrų vadovų, turėtų būti ir procentas moterų vadovų. Versle, pavyzdžiui, verslo studijuojančių tarpe apie 80 procentų studentų yra vaikinai. Bet kartais reikia imtis ir ne tik paskatinimo, bet prievartos priemonių, kad būtų subalansuoti šie dalykai. Steinrup, followed by. Um... Ačiū, ponas Steinrup. Pone Steinrup, paskui ponas Lopes. Ačiū, pirmą pirmininkę. Norėčiau padėkoti poniai Hirš už pranešimą. Nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Manau, kad ta, ties tam tikrais klausimais galima pasiekti sutarimą. Lygios teisės moterims, ypač darbo rinkoje, jau apie tai diskutuojama keletą metų. Bet atrodo, kad reikalai vyksta labai labai lietai. Reikia dar kartą viską apgalvoti, kad tos iniciatyvos būtų vykdomos greičiau ir kažkas keistusi. Mums reikia mm, naujo mąstymo pačiose įmonėse, ypač kai samdomi nauji darbuotojai ir keliamos darbo sąlygos. Taip pat reikia ir visuomeniai naujo požiūrio, būtent kalbant apie e, šeimos ir darbo e, ir karjeros sutaikymą ir taip pat apie Čia šnekam ir apie vaikus, kurie eina į darželius, į mokyklas Vokietijoje ir apie tas vadinamas e, Vokietijoje mamas gegutes, kurios kurios taip vadinamos dėl to, kad jos palieka vaikus rašeliuose ir eina į darbą, taip pat apie tas motinas, kurios yra vienišos ir turi pačios turi pačios e, vaikus prižiūrėti, iš tikrųjų tėvai turėtų tiek pat laiko skirti vaikų priežiūrai nei kaip ir mamos ir tada, jeigu darbdavys nežinotų, ar vyras ar moteris daugiau laiko praleidžia su vaikais, tai ir nebūtų to didelio skirtumo. Dėl ypatingų priemonių valstybės narėms mes jau kurį laiką bandėme uh, E, dirbti šią srityje be privalomų kvotų būtent dėl moterų mm, vadovavimuose pozicijose, bet e, didelių mm, rezultatų ne, nepasiekėme, todėl nepritariu poniai Hirš. Kai dėl vienodų galimybių Ispanijoje, pavyzdžiui, yra E, privalomas, e, privalomos kvotos. Manau, kad ir Europos lygmenių reikėtų kažką panašiai e, nuspręsti. Lyčių lygybė ES valstybėse narėse įgyveninama gan skirtingai. Ankstesnės kadencijos parlamentas irgi sėkmingai dirbo šioje srityje. E, bet reikėtų taikyti platesnį požiūrį. Taigi, mano toksai būtų bendras požiūris šitą pranešimą, tikiuosi galėsime puikiai dirbti kartu. Pone Lopes Fontan, toliau. Ačiū, gerbama pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad ir pagrindinis pranešimas, kaip ir mūsų pranešėjos pranešimas, yra labai teisingi. Svarbi, svarbus klausimai yra paminėti mūsų pranešėja iš mūsų komiteto padarė labai didelį darbą, įtraukė mm, visus svarbiausius klausimus, puikiai tai padarė ir esu tikra, kad mes galėsime rasti kompromisą e, ir surašyti kompromisinį tekstą. Tiesiog norėjau pasakyti, kad mano nuomonė, iš tikrųjų labai gaila, kad mes toliau kalbame apie lyčių lygybę. Tiesiog būtų normaliausia, kad jau ta tema netgi būtų nunykusi. Jau mano mama kalbėdavo apie, apie skirtingus atlyginimus vyrams ir moteriams ir mes irgi kalbame, taigi labai gaila, kad ta tema dar, dar reikia šnekėti. Dėl pirmo klausimo manau, kad reikia ieškoti kitokio sprendimo, nes čia rezultatų neturime. Bent jau kaip Ispanijoje, Ispanija pavyzdžiui, yra lygybės e, tam tikras planas ir jau keletą metų tikrai e, gerėja padėtis moterų dirbančių aukštose pareigose. Ir jeigu palygintumėm ankstesnius metus ir dabartinį laikotarpį, tikrai pažanga padaryta didelė. Tik tai labai gaila, kad vis tiek reikia toliau kalbėti apie neligybę daugybėje sričių. Nenoriu išsiplėsti, nes dar turėsime progos apie tai padiskutuoti. Visgi norėčiau pasakyti, kad praplėščiau šeštą punktą, kur kalbam apie e, iš migrantų šeimų kylančias moteris, bet nereikėtų pamiršti ir moterų, kurios kyla iš etninių mažumų, ypač apie, kalbant apie e, moteris iš Romų bendruomenės. E, jos turi tam tikrų, mm, tos bendruomenės turi tam tikrų charakteristikų ir jom yra sunkiau įsilieti darbo rinką, jiems yra sunkiau siekti išsilavinimo ir praktiškai galima sakyti, kad tos moteris neturi prieigos prie profesinio lavinimo, todėl labai svarbu ir jas paminėti, e, šitu, e, kalbant šito klausimu. Pritariu e, pranešėjai, kai kalbama apie vadovaujančias pozicijas, taip pat kad reikia skatinti moteris lyderiauti, skatinti moteris lider, lyderiauti universitetuose. Aš asmeniškai pasisakau prieš kvotas, manau, kad tai nėra teisingas sprendimas, norint pasiekti, kad moterys imtųsi atsakingų vadovaujančių pozicijų. Tačiau kita vertus, manau, kad šitas pranešimas yra labai geras. Ačiū. Ačiū. Ponas Moranšatį. Atsiprašau, ponė Moranšatį. Je voudrais me joindre à ce que vient de dire euh, Véronica Lopé-Montagnier. Euh... Dėkuoju. Pone pirmininkė, aš norėčiau pakomentuoti tai, ką, ką tik sakė kolega. Ir taip pat dėku, dėkuoju Nadėjai Hirš už e, šį pranešimą, kuriame aptariame yra labai svarbus dalykai. Leiskite pabrėžti kelis klausimus, kuriems, mano galva, pranešime skiriamas yra nepakankamas dėmesys ir kuriuos reikėtų išplėtoti. Pirmiausia, atlyginimai. Šiandien Europoje siekiama kuo labiau sumažinti atlyginimų skirtumus moterų vyru atlyginimų skirtumus. Tačiau šie skirtumai tebe egzistuoja. Ir turime kalbėti apie e, realų, tikrąjį atlyginimą, kurį gauname į rankas. Nes e, dažnai atlyginimas yra iškreipomas dėl įvairių išmokų. Kai kuriuose šalise namų ūkiai yra apmokestinami tokia tvarka, kad yra, jie yra apskaičiuojami atsižvelgiant, neatsižvelgiant į tai, į kiekvieno namų ūkio asmens pajamas. Tiesiog yra apmokestinimas bendros pajamos. Ir dėl to moteris labiau nukenčia, nes e, paprastai moterų atlyginimas yra mažesnis nei vyrų. Tai reiškia, kad jos dalis namų ūkio, jos atlyginimas sudaro mažesnį namų ūkio e, pajamų dalį. Tai taip pat neskatina e, moterų dirbti. Ypač jeigu jos nori dirbti nepilnu etatu. Nadė, aš praginčiau jūs atkreipti dėmesį būtent į šią problemą. Nes man atrodo, kad dėl tokios apmokestinimo tvarkos atlyginimų skirtumai tik tai didėja. Dar vienas svarbus dalykas. Tai yra požiūris į taip vadinamasis vyriškas ar moteriškas profesijas. Šis požiūris formavosi ilgą laiką, yra perdumas iš kartos į kartą. Jis yra labai sišaknyjas mūsų visuomenėje. Todėl būtina kalbėti apie tai, kad neturėtų būti profesijų, kurios skirtos yra vien vyrams ar vien moteriams. Uh, Yra ir Erasmus, ir Leonardo, ir įvairiausių kitų programų, švietimo programų, kurios gali pakeisti tokią mąstyseną. Trečias dalykas - kvalifikacija. Jau buvo pasakyta, kad kad moter, moteriams daugiau yra lengviau įgyti uh, kvalifika, aukštesnė kvalifikacija. Ir tai be abejo yra labai gerai, tačiau nepamirškime, kad darbo rinkoje yra labai daug labai aukštos kvalifikacijos moterų, kurios negali susirasti darbo pagal savo kvalifikaciją. Ir tai yra labai rimta problema. Švietimas yra valstybės ir šeimos investicija. Ir jeigu mes leisime, negalime be abejo moterų versti, bet jeigu mes leisime egzistuoti tokioms aplinkybėms, kurios sutrukdo moteriams pasinaudoti savo įgytą kvalifikaciją ir susirasti tokį darbą, kuris leistų joms suderinti ir profesinį, ir šeimos gyvenimą, tuomet skirtumai tarp vyrų ir moterų tik tai didės. Ir ketvirtas dalykas. Nadija, jūs labai gerai savo dokumente pasakėte, labai gerai išdėstyti šį klausimą, tačiau aš noriu dar kartą jį paminėti, kad jis yra labai svarbus, ponė pirmininkė. Kalbam buvo, kad priežiūros valdybose ir apskritai valdymo organuose reikia siekti didesnės lygybės. Tačiau valstybės tarnyboje dažniausiai aukščiausius postus užima vyrai. Ir aš manau, kad viešoji tarnyba valstybė tai yra turėtų parodyti pavyzdį įmonėms ir rodyti, kad moteris sugeba dirbti uh, aukštose postuose. Tiek. Can... Taip, kla, noriu galima kalbėti apie tai labai ilgai. Tačiau mūsų laukia balsavimas. Dabar pan Tomas man. Tu... Dėkuoju, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Vokietijoje mes kalbame apie tai, kad uh, par, uh, judame į priekį sraigės greičių, vežlio greičių. Ir jau buvo kalbėta ne kartą, kad mūsų nustatyti e, tikslai nėra pasiekiami. Labai daugam atrodo, kad e, e, techninės profesijos yra skirtos vyrams. Pavyzdžiui, tarp fizikos ir chemijos mokytojų yra labai mažai moterų. Turime keisti tokį požiūrį tam, kad merginos galėtų pakeisti savo požiūrį. Ir, pažiūrėjau, galima būtų e, surenkti tokias akcijas, e, kai merginoms leidžiama vieną dieną pabandyti dirbti vienokį ir kitokį darbą. Be to, mes, e, aš taip pat pastebėjau, kad kai teikiamos yra nominacijos geriausi, geriausiems vadovams, tarp jų niekuomet nebūna moterų. Tai irgi yra labai simbolinis e, dalykas. Tai ir sportas, futbolas pirmiausia. Aš atsimenu, kai buvo rengimasi pasaulio čempionatui, Steffi Jones, e, futbolininkė, ji yra kilusi iš to pat regiono kaip ir aš, dalyvavo agitacinėje kampanijoje. Ji yra labai šarminga, labai žavinga moteris. Ir aš žavėjausi jos darbu. Ir aš visuomet raginau moteris. Ir gal reikėtų nusatyti futbolį 40 procentų kvotą skirtą moteriams. Ir įdomu, Ganadė apie tai pasakytų. Obrigada, senhora Presidente. Também eu. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti nuomonės rinkėją, kuri savo <clears throat> nuomonėje tikrai palėtė pačius svarbiausius klausimus. Moterų padėtis Europoje rodo, kad jos nesinaudoja lygiomis galimybėmis. Aišku, kiekvienoje šalyje yra kiek kitokia situacija, bet skirtumai egzistuoja visur yra atlyginimo skirtumas, skirtumai profesijose ir moteris gali pasiekti 30 procentų dalyvavimo kai kuriuose sritise, nors vidurkis Europoje turėtų būti 80. Yra nukreipimų taip pat ir dalyvavimą priimant sprendimus ekonomikos ir politiniais klausimais. Dabar dėl kvotų. Reikia kvotų ar ne? Nors kvotos gali būti taikomos tam tikrą trumpą laiką, kita vertus, tam tikros moteris <clears throat> mano, kad taip nebūtų gerai. Visgi Panašu, kad jeigu mes tikrai norime pasiekti rezultatų, vienintelis būdas tą padaryti yra įvesti kvotos. Valstybės nustato lygių galimybių, lygias galimybės įstatymų tvarka politinėme gyvenime. Tai turi būti padaryta kaip ir vietos valdžios lygių. Todėl, manau, labai svarbu būtų, kad būtų nustatytos moterų kvotos valdybose kompanijų, apskritai verslo struktūrose vadovaujančiose. Pažiūrėkime, kaip yra Norvegijoje. Ten vyriausybės yra nustatyta 40 procentų moterų kvota toms įmonėms, kurių akcijosmis prekiaujama vertybinių popierių biržoje. Ir tai padaryta ne vadovaujantis kažkokia ideologija, o dėl aiškių ekonominių priežasčių, nes Norvegijoje pastaruoju metu atlikti tyrimai rodo, kad jeigu įmonės valdyboje yra bent trys moteris, tai tos įmonės veiklos rezultatai yra geresni, o akcijos, akcijų kaina didesnė. Dar vienas aspektas, kurį noriu paminėti. Ilgai nekalbėsiu, pirmininkė. Ir tai e, tas aspektas yra dirbančios moteris, kurios turim mažų vaikų, jaunesnių negu šešeri metai. Joms yra daug sunkiau įsidarbinti ir jų procentas darbo rinkoje daug mažesnis. Bet jeigu palyginsime vyrų, kurie turi vaikų iki šešių metų galimybės, tai pamatysime, kad jų darbo rinkoje yra daugiau, jie dirba daugiau valandų, todėl labai svarbu Europos lygių patvirtinti priemonas, kurios iš tiesų praktikoje leistų suderinti profesinį ir privatų šeimos gyvenimą, o moteris galėtų užsiimti profesinę veiklą. Ir ES planas, kuris buvo parengtas, apskritai nieko apie tai nekalba. Tenai nieko nekalbama apie tai, jog reikia skatinti šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą derinančią politiką. Pone Figul. Reina. Pirmininkė. Ši nuomonė dėja negali būti ilgesnė, nes žinome, kad jai nustatytas tam tikras ženklų skaičius, bet pabandysiu paminėti ir aš tai, kas man atrodo labai svarbu. Šiuo metu daug susirūpinimo kelia taip vadinama griežto taupimo politika, kuri beje smogia kaip diskriminacinė priemonė moterims ir vaikams. Jos atsiduria mažai apmokamo darbo vietose, jų atlyginimai mažėja ir tokiu būdu didėja atlyginimų vyrų moterų atlyginimų skirtumai ir nebejotinai mažėjant uždarbiui didėja skurdo grėsmi. Kitaip sakant, griežto taupimo priemonės tiesiogiai veikia moterų gyvenimą ir daro žalą moterų teisėms. Kitas dalykas. Neligybė darbo užmokesčio srityje reiškia diskriminavimą ir pensijos atveju, nes moteris išėjusios tokiu būdu į pensiją gaus daug mažesnę pensiją negu vyrai. Ir tai labai svarbu, ypač dabartiniu metu, kai skurdas tarp moterų yra daug didesnis negu tarp vyrų. Ačiū. Pone Kornelson. Aš norėčiau pirmiausia apie teigiamus dalykus pakalbėti. Ir pasakyti, kad šiuo metu vyksta labai dideli pasikeitimai ir jie pradėti ir tebe vyksta net ir krizės sąlygomis. Tačiau nebejotinai reikia dar reformų, kad moterų padėtis pagerėtų. Diskusija, kuri prasideda dėl pensijų sistemų, suteikia mums galimybę pašalinti moterų diskriminaciją šioje srityje. Mes turime visose srityse užtikrinti, kad moteris neatsidurtų nuošalėje nuo pagrindinių dalykų. Ir manau, kad strategijoje Europa 2020, kur pasakyta, kad darbo rinką reikia įtraukti daugiau žmonių, tai manau, teisingai tai pasakyti ir galima tą padaryti, nes labai daug moterų dar nedalyvauja darbo rinkoje, todėl išvelgiu būtent šį potencialą, o moteris tokiu būdu bus garantuota teisė į profesinį gyvenimą. Dar vienas dalykas - suderinamumas šeimos ir profesinio gyvenimo, ypač vaiko priežiūros. Bet konsultacijos, kurios vyksta su socialiniais partneriais, jau kiek kelia nerima, nes tokias konsultacijas organizuoja komisija, bet parlamentas lieka nuo šalyje ir mes turime kreipti dėmesį. Įmonių restruktūrizavimas stambių mastų dėl krizės kiek sustojęs, bet tas restruktūrizavimas bus vykdomas ir tokiu būdu bus galima įtraukti daugiau moterų į vadovaujančius postus. Dažnai girdime nuomonių dėl kvotų, kad kvotos nėra geras dalykas, nes atranka turi būti vykdoma kokybės rodiklių pagrindų, bet nėra taip, kaip turi būti, jeigu per pastaruosius 30 metų moterų vadovių nelabai padaugėjo, tai kodėl tada nesimti griežtesnių priemonių ir neįvesti kvotų. Turiu pasakyti, kad um, niekada vyrai nesiskundžia, kad juos pasirenka, o ne moteris, vėl manau, kad mums bus pritarta. O dabar labai trumpai suteiksiu žodį Nadijai, kad ji sureaguotų tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Esu labai dėkinga už šią gyvą diskusiją bei vertingus patarimus, pasiūlymus. Aš pati teiksiu pakeitimų ir mielai a, svarstysiu pakeitimus, kuriuos parengs šešėliniai pranešėjai. Tos idėjos, kurios buvo man pateiktos yra įdomios ir mes nebejotinai dar prie kavos pudelio aptarsime kai kurios dalykus. Taigi pakeitimus prašom teikti iki gruodžio 9 dienos. Svarstysime ir balsuosime sausio 24 dieną, 25 dieną pagrindinėme komitete. Kągi, o dabar, kaip vakar jau mes kalbėjome, turime valsuoti ir pirmiausiai balsuosime dėl globalizacijos padarinių fondo lėšų skirimo, nes mūsų nuomonės laukia. Kiti komitetai už prieš. Patvirtinta. Kitas dėl kriminalės nuomonės, kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas, kompromisinis apasiūlymas. Kas už? kas prieš, patvirtinta. Toliau pirmas buvo atsimtas pasiūlymas B kompromisas. Už prieš susilaikė patvirtinta. 12. Už. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Už keturioliktą, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penkiolika, tas atkrenta, šešioliktas. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimtas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 21 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. Dvidešimt trys už, vienas neturi kortelės, 18 prieš, priimta. 22 atkrenta, 23 kas už, prieš, susilaiko, priimta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Einame prie 25, kas už, prieš, susilaiko, priimta. C kompromis, kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Einame prie 30, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš susilaiko priimta. 32 už prieš susilaiko priimta. 33 už prieš susilaiko priimta. D kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko priimta priimta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, priimta. 40 E kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Einame prie 50, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko priimta. 52 už, prieš, sus... pasitikrinkime elektroniniu būdu, 52 pakeitimo balsuojame. Ar visi pavalsavo? Balsavimas baigtas. 24 už, 15 prieš, priimta. 53 už, prieš, susilaiko, priimta. 54 už, prieš, susilaiko, priimta. 55 už, prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta.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 Ne, šitas atkrenta. Dėl G kompromiso 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 atsiimtas, 28 Norite pasakyti dėl šito praneš... E, pakeitimo? Dėl 78 pakeitimo vertimas skiriasi anglų ir vokiečių kalba. Žodis piracy, piratavimas angliškai, norėtumėm, kad būtų pakeistas į žodį counterfeiting, padirbimas. Ar kas nors prieštarauja, sako pirmininkė, jei ne, Tada balsuosime su pakeitimu dėl 28, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 81 už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu balsu, pradedam balsuoti dėl 81 pakeitimo. Tikimės, kad galime pradėti balsuoti. Galite balsuoti. Ar visi pabalsavo? Balsavimas baigtas. Dvidešimt du už, devyniolika prieš priimta. 75 atkrenta, 80 už, prieš. Tikriausiai vėl reikės pasitikrinti, pradedame balsuoti. 80 pakeitimą. Ar visi pavalsavo? Balsavimas baigtas. Dvidešimt trys už, devyniolika prieš, priimta, šešim antras už, prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl nuomonės projekto, pakeisto nuomonės projekto, kas už, Pradame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Balsavimas baigtas. 38 už, 4, tiksliau 5 prieš. Sveikiname pranešėją. Dokumentas priimtas. Kitas balsavimas. Pono papad, ponios Papadopulių pranešimas. Um, Mr. Figueredo, if you could raise that when we get to. Pone Figueredo, Prie D kompromiso paskausimės jų nuomonę. Balsuojame dėl ponios Papadopolių pranešimo L60 ataskaitos dėl 2007-2013 anglos politikos programų įgyvendinimo. Pirmas pakeitimas kas už. Nuo pirmo iki devinto buvo paprašyta balsuoti kartu, ar kas nors prieštarauja. Nuo pirmo iki aštunto balsuosime. E, kas už nuo pirmo iki aštunto, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 14. O kas už, prieš, susilaiko priimta. 15. Už, prieš, susilaiko priimta. B kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko atrodo atkrenta. 20 kas už, prieš. Balsuokime dėl 20 pakeitimo, pradame balsuoti. Visi pabalsavo. Balsavimas baigtas. Dvidešimt keturi už devyniolika prieš priimta, dvidešimt pirmas už prieš susilaiko priimta. C kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 29 pakeitimas už, prieš. Reikės balsuoti elektroniniu pulsu 29 tai pakeitimo. Visi pabalsavo. Balsavimas baigtas. 25 už 17 prieš priimta 20, 30 pakeitimas už prieš Lenis irgi dauguma priimta 31 kas už kas prieš susilaiko tikriausiai reikės vėl balsuoti elektroniniu balsu balsuojame dėl 31 pakeitimo visi pabalsavo Pasavimas baigtas. 24 už, 16 prieš, 2 susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko. Tikriausiai vėl reikės balsuoti elektroniniu būdu. 32 pradame balsuoti. Visi pabalsavo. Balsavimas baigtas. 24 už, 16 prieš, 2 susilaikė. Priimta. D kompromisas. Pone Figereido, jūs norėjote kažką pasakyti? Labai ačiū. Šitame kompromise buvo įtraukta mano 37 pakeitimas, bet įtrauktas pritariu, kad ji būtų įtraukta, bet bet ankstesnėje versijoje, dėl kurios reikia balsuoti, Bet aš prieštarauju dėl pirmos kompromiso dalies, tačiau tai ir mm, dėl to reikia balsuoti. Taigi mes turėtume balsuoti dėl pirmos pakeitimo versijos, kompromiso versijos, o ne dėl tos versijos, kuri šiandien buvo pasiūsta ir kuri kaip ir panaikina mano pakeitimą. Bet nėra atskiro balsavimo. Todėl aš siūlau, kad balsuotumėm už kompromisą, kaip jisai buvo pateiktas vakar, o ne taip, kaip jisai yra šiandien. Uh, suformuoluotas pirmininkė, reikia balsuoti dėl kompromiso, koks jis yra šiandien. Jeigu jūs sakote, kad jūsų pakeitimas nėra įtrauktas į kompromisą, tada galima 37 e, pakeitimą, už jį balsuoti kaip už papildomą pakeitimą, jeigu iš tikrųjų kompromisai jisai neatsispindi. Taigi dėjo kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl 37 pakeitimo, kaip papildomo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tai yra papildomas pakeitimas. 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. E, e kompromisas už, prieš. Reikės balsuoti dėl E kompromiso. Pradėkime balsuoti. Visi pabalsavo. Balsavimas baigtas. 26 už 17 prieš priimta. Keturiasdešimt septintas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Keturiasdešimt aštuntas už prieš. Sudėtinga, pradėk, pabalsuokime elektroniniu būdu. Dėl 48 pakeitimo pradedame balsavimą. Ar visi spėjo pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 24 už, 18 prieš. Priimta. 49 už, prieš, susilaiko, priimta. 50 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta. 53 už, prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 56 pakeitimas už, prieš, reikės balsuoti elektroniniu bals, balsavimu dėl 56 pakeitimo. Ar visi spėjo pabalsuoti? Balsavimas baigtas. Dvidešimt keturi už, devyniolika prieš. Priimta. Penkiasdešimt septintas už, prieš, susilaiko Dar kartą balsuokime elektroniniu būdu. Pradame balsuoti dėl 57 pakeitimo. Ar visi spėjo? Balsavimas baigtas. 22, 21, 22 už, 21 prieš. Atsiprašau, 21 už, 22 prieš atmesta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame. Dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės projekto. Ar visi pabalsavo? Balsavimas baigtas. 40 už, 2 prieš. Priimta. Sveikiname pranešėją. Einame prie galutinio balsavimo. Paskutinio balsavimo, man atrodo, kad čia paskutinis. Oliver Vixen pranešimas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš Atmesta. E, antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias atsimtas, ketvirtas pakeitimas. Kas už, prieš. Nelabai aišku, ar galima dar kartą balsuoti už ketvirtą, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Septintas pakeitimas kas už, prieš. Reikės balsuoti dėl septinto pakeitimo, pradame balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi spėjo pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 24 už, 19 prieš, priimta. B kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas pakeitimas, balsuosime atskirai dalimis, trimis dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta, trečioji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, Balsuosime elektroniniu būdu dėl 12 pakeitimo. Prašome balsuoti. Ar visi spėjo? Balsavimas baigtas. 28 už 15 prieš 13 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. C kompromisas už prieš susilaiko priimta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsavimas dalimis dėl 18 pakeitimo. Pirmoji dalis už, prieš. Tikriausiai reikės balsuoti elektroniniu būdu. Dėl pirmosios 18 pakeitimo dalies pradame balsuoti. Ar visi spėjo? Balsavimas baigtas. 25 už, 18 prieš priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Toks pat rezultatas priimta. 19 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 20 už, prieš, Neaišku, balsuojame dėl 20 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi spėjo? Baigtas balsavimas. 18 už, 25 prieš, atmesta. 21 pakeitimas už, prieš. Irgi tas pats atmesta. 22 suderinta su 21. Atkrenta 23. Kas už? Kas prieš? Reikės vėl pasitikrinti, pradedame balsuoti dėl 22 pakeitimo. Ar visi spėjo? Balsavimas baigtas. 22 už, Atsiprašo pirmininkė 20 už, 22 prieš atmesta. 23 pakeitimas kas už. 24 balsuojame už abu, kas už, kas prieš. Reikės balsuoti elektroniniu balsu, būdu, atsiprašau. Dėl 23-24 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjo? Pasavimas baigtas. 11 už 30 prieš. Didelis skirtumas. D kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 Atsimtas 28 kas už, prieš, susilaiko priimta 29 už, prieš, susilaiko priimta 30 už, prieš, susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl nuomonės projekto. Ar visi spėjo pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 39 už, vienas prieš, sveikinam pranešėją. Taigi baigiame balsavimą. Right, we move uh, to. Gerai, tuomet galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie esamos padėties ir būsimos sąveikos siekiant didesnio Europos regioninės plėtros fondų ir kitų struktūrinių fondų veiksmingumo. Iš karto noriu suteikti žodį mūsų nuomonės referentui ponui Koferati. Prašau. Grazie, Dėkuoju, pirmininkė. Kaip kolegoms yra žinoma, socialinė ir teritorinė sanglauda yra ne vien labai svarbios ES politiko, politikos sritys, bet taip pat ir priemonės. Pirmininkė, aš prašyčiau drausmės ir silos, kadangi ponas Kofiratė jau pradėjo pristatinėti savo nuomonę. Socialinė ir teritorinė sanglauda yra vienas pagrindinių ES politikos ryčių. Jos taip pat prisideda prie konkurencingumo stiprinimo, kaip mes visi pastebėjome per pastruosius metus, kadangi, šios, kadangi investicijas kur kas lengviau yra pritraukti, kai yra plėtojama socialinė ir teritorinė sanglauda pagrįsta inovacijomis ir moksliniais tyrimais. Tik tai taip mes galėsime sustiprinti savo konkurencingumą. Taigi, sanglaudos turime siekti visomis priemonėmis. Tai reiškia, kad turime ne vien siekti didesnio augimo, bet ir e, skatinti jį tolyges, jo tolygesnį paskirstimą Europos Sąjungoje. E, pastaruoju metu išgyvendami ekonomikos ir finansų krizę pastebėjome, jog struktūriniai fondai vaidina labai svarbu vaidmenį. Tačiau kartu išaiškėjo ir tam tikrų jų naudojimo trūkumų. Deja, tenka konstatuoti, kad praradome nemažai lėšų arba lėšos buvo netinkamai įsisavintos. Tikiuosi, kad Kolegos pritarė tam, ką aš sakau. ES 2020 e, strategijoje yra aiškiai nurodyta, kad būtina geriau koordinuoti socialinės ir teritorinės anglaudos veiksmus. Jei prisiminsime neseną praeitį, pastebėsime, jog koordinavimo, veiksmų koordinavimo buvo per mažai. Ir Europos turime fondai buvo naudojami ne visuomet veiksmingai. Taigi aš neabejoju, jog labai svarbu yra taikyti socialinės anglaudos savoką kuo plačiau. Teritorinė sanglauda yra kur kas konkretesnis terminas nei socialinė sanglauda. Šiame kontekste būtina geriau panaudoti socialinio fondo lėšas. Pirmiausia, skiriant jas toms rytims, kuriuose yra prarandamos kvalifikuotos darbo vietos. Todėl turime uh, šio fondo lėšomis skatinti inovacijas, mokslinius tyrimus ir aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą. Priešingai neįmanoma parlamente socialinis fondas turėtų išlikti kaip toks, tai turėtų būti atskira priemonė. Vienas dalykas yra koordinuoti įvairius veiksmus, o kitas yra turėti atskirą socialinį fondą, o kai kas nori jo atsisakyti. Socialinis fondas vaidina labai svarbu vaidmenį, kuriant darbo vietas. Tai yra puikiai priemonė ir turime tiesiog ją tinkamai naudoti. Manau, kad mums reikia susitarti dėl bendros strategijos. Kartu reikia atskirti socialinį fondą nuo kitų priemonių. Būtina pažymėti, kad jis yra visiškai atskira priemonė. Net nepaisant to, kad dabar jau pradėta kalbėti apie tai, kad e, mes įveikėme krizę, mums šio fondo vis tiek reikės. Todėl turime nustatyti kontrolės vietos lygmenių taisyklės. Europos parlamentas ir komisija turėtų stengtis pritraukti vietos valdžios atstovus ir visus suinteresuotus subjektus į socialinio fondo tobulinimo procesą. Todėl mes raginame komisiją kuo skubiau parengti Europos socialinio fondo reformos projektą. Ypatingą dėmesį skiriant darbo vietų kūrimui ir visoms kitoms sąlygoms, kurios galėtų paskatinti didesnį užimtumą. Mes išvelgiam be abejo į ES 2020 strategiją. Tai tiek trumpai apie mano pasiūlymus. Mes atsižvelgiame į e, patirtį naudojant struktūrinius fondus. Pripažįstame, kad tie fondai gali svariai prisidėti prie ES 2020 strategijos įgyvendinimo ir manome, jog būtina gerinti šių fondų naudo, naudojimo koordinavimą, tačiau būtina išlaikyti socialinį fondą kaip atskirą priemonę. Uh, Ir dar vienas svarbus aspektas be abejo yra regioninės vietos valdžios atstovų dalyvavimas šiame darbe. Ir paskutinė pastaba, žinau, kad kolegams yra žinoma apie tai, kad aš lauksiu jų pakeit, pakeitimų ir su malonumu sureaguosiu visas pastabas. Dėkuoju. Uh, Thomas Mann. For... Thomas Mann. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai. Kaip buvo pastebėta, Europos socialinis fondas turi išlikti ir jo finansinis savarankiškumas turi būti užtikrintas, nes socialinis fondas labai pasiteisino palyginti su daugeliu kitų fondų, kurių pinigai nusėda tyrimų, tyrimus atliekančių asmenų kišenėse, bet nepasiekia tų, kuriems labiausiai jų reikia. Ir tikrai labai svarbu, kad šis fondas padeda kovoti su krizės padariniais. Buvo paminėtas užimtumas, kurį pakelti ir išlaikyti padėjo ir parama iš Europos socialinio fondo. Mes turime kalbėti ne tik apie kiekybę, bet ir apie kokybę. Savo pranešime ponas Stavrakakis kalba apie taisyklių suvienodinimą ir valdymą bendrą. Tačiau ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad bus centralizuotai viskas daroma? Jeigu taip, tai tada ne. Kitas dalykas, šitas fondas yra skirtas tik tam tikrom tiksliniam grupėm ir negalima nustatyti uh, visiems bendrų taisyklių. Šis fondas turi veikti pagal jam skirtas taisyklės, kad galėtų juo naudotis nustatytos tikslinės grupės. Ir aš manau, kad mes kartu turime užkirsti kelią tokiam dalykui. Tas fondas kaip mūsų kūdikis ir mūsų komitetas turi iškirsti kelią nereikalingoms reformoms. Taip, fondą reformuoti kažkiek reikia, bet reikia tai daryti labai protingai. Ir turiu pasakyti, ponia konferatė, kad daugumai jūsų pasiūlymų pritariu, bet norėčiau pateikti gal du, tris pakeitimus. Bet faktiškai jie tik tai patvirtins tai, ką jūs sakote savo pranešime. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponia Rūta, pijos fonė Moratė. ponas Šrita. Ačiū. Nuomonės referentui. Manau, kad nuomonės septintasis punktas yra pats svarbiausias, nes jis susijęs su sprendimu prieimimu. O mes parlamente norime, kad iš tiesų būtų reglamentuojama bendrai, bet pagal kiekvienam fondui skirtas taisyklės. Deja, balsuojant mano labai svarbus pakeitimas buvo atmestas. O tai buvo pakeitimas susijęs su naujausiais įvykiais. Ir taip pat pritarintis bendram, prane, bendrai pranešimo turiniui. Ir manau, kad taip įvyko dėl vertimo raštų klaidos. Nes daug kas suprato, kad ESF turėtų būti skiriama mažiau lėšų. Ne, taip nėra. Dabartiniu metu tiesiog ES lygių vyksta diskusijos dėl to, kiek iš struktūrinių fondų bendro biudžeto turėtų būti skiriama ESF ir kaip sutvarkyti valstybių narių finansavimo procentą. Tai labai jautrus klausimas ir mes jį turėsime svastyti, nes kitaip. Ne, išsisuksime. Taigi, fondas turi turi veikti pagal jam skirtas taisyklės. Kitas klausimas. Regijų komitete bus svarstomi esminiai dalykai. Ir surė komitete. Bet svarsto tik tai tam tikrus klausimus ir galų gale, ar nebus taip, kad viską suskaldėsime ir nepasieksime tikslų. Aš manau, kad ESF reikalingos bendros taisyklės, nes bus tada skiriamos lėšos. Be bendrų lėšų fondas neturi galimybės išgyventi. Ir jeigu mes atskirtume ESF, tai vargu ar jo biudžetas leistų šiam fondui gyvuoti. Dar vienas dalykas - tai visa diskusija dėl sanglaudos politikos ir lėšų panaudojimo kontrolės taisyklės. Reikia galvoti apie mažos apimties projektus šiuo atveju. Jeigu tos pačios taisyklės bus taikomos ir stambiems, ir mažiems projektams, vargu ar tai bus gerai. Reikia panalizuoti šį klausimą ir matyti, aš teiksiu pasiūlymus. Bet iš mano pusės yra tie trys svarbiausi dalykai ir jeigu mes jų neįspręsime, tai patvirtinus naują reglamentą problemų tik tai padaugės. Ačiū. Toliau. Pone Moračiatė. Pane Morin. Noriu pritarti tam, ką sakė mano kolegos, ypač ponas Manas, dėl pono Koferatė nuomonės. Be kitako noriu atkreipti dėmesį į tai, kad turi būti bendra europinė sanglaudos politika. Ir būtent Europos lygių dera priimti sprendimus dėl priemonių, dėl veiksmų. Ir tas europinis metodas turi būti labai aiškus. Antras dalykas, kurį noriu pasakyti, susijęs su septintuoju pasiūlymu kuriame teigiama, kad reikia Europos socialinis fondas veiktų pagal nustatytą reglamentą, turėtų strateginį pagrindą, tai labai svarbu, nes jisai skiriasi pagal savo pobūtį nuo kitų fondų Jau labiau, kad jis labai reikalingas žmonėms. Kitas dalykas, aštuntasis punktas. Mus renka rinkėjai. Ir mes turime galvoti apie vietos projektus. Šiuo metu dar daug kas tiesiog neturi informacijos apie vykdomus projektus, apie projektus, kuriuos galima vykdyti pasinaudojant fondo lėšomis. Ir dar per daug biurokratijos. Reikia supaprastinti procedūras. Ir aš primiktinai norėčiau pasiūlyti įtraukti šius dalykus į nuomonę. Nes būtent žmonės dažniausiai piktinasi dviem dalykais. Vienas iš jų yra pernelyg didelė biurokratiją. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad dažniausiai regionai yra galutiniai naudos gavėjai. O biurokratinės kliūtis įvairios politiniai žaidimai apriboja jų galimybės. Ir todėl turime labai atsargiai elgtis. Taip, decentralizacija šių fondų yra reikalinga, bet turime galvoti, kokiu laipsniu juos decentralizuoti. Nes jeigu mes visiškai atskirsime ESF, tai tada turėsime keisti ir europinę politiką sanglaudos srityje. Todėl, manau, Viena vertus reikia pakankamai griežtai viską sutvarkyti, bet neturime, ne, negali dėl to griežtumo, kuris faktiškai turėtų būti taikomas tarpininkams, nukentėti galutiniai naudos gavėjai. Nadia Haš. Ačiū. Pone pirmininkė. Labai daug kas jau buvo pasakyta kolegų, bet noriu dar kartą pasakyti, kad Europos socialinis fondas yra ta priemonė, kuri leidžia mums įgyvendinti socialinę politiką. Ta priemonė visada buvo. Be to, labai svarbu, kad ta parama atkeliauja į vietos, suteikiamą vietos lygių. Ir žmonės realiai pajunta fondo naudą. Todėl restruktūrizavimas ir fondo savarankiškumas yra pateisinami dalykai. Dar vienas svarbus dalykas, kad fondo biudžetas būtų aiškiai apibrieštas. Tie, kurie užsijimas anglaudos politiką, turi nepamiršti, kad kiekviename Europos regijų, sąjungos regione yra žmonių, kurie negali pasinaudoti visomis galimybėmis ir jiems reikalinga socialinio fondo parama. Yra žmonių, kurie laukia pagalbos. Tai ir vyresnio amžiaus žmonės, labai jauni žmonės. Tokių rasime kiekviename regione. Todėl manau, kad visos mano minėtos žmonių grupės turi ir toliau turėti galimybę pasinaudoti fondo pagalba. Ir manau, kad mes, kaip užimtumo klausimus analizuojantis komitetas, turėtume į tai atkreipti įdėmėsi. Pirmininkė, na, tikrai Aš tik galiu Jums pritarti ir žinodam, žinau, kad kai kuriuos socialinius klausimus regioninis plėtros komitetas norėtų pats savarankiškai nuspręsti, bet mes turėtume čia atlikti pagrindinį vaidmenį, ponas Konferatė. Dėkuoju kolegoms už komentarus. Labai džiaugiuosi kad šitas klausimas dėl Europos socialinio fondo ir kitų fondų atskirimo yra vienas iš svarbiausių klausimų. Nebejoju, kad toks požiūris yra teisingas, nes jeigu laikysimės kitokio, kitokio požiūrio, kuris yra gan dažnas Europos parlamente, mes galim visgi nugalėti tą priešingą požiūrį, jeigu visi būsime susivienyje. Tai yra labai svarbus klausimas ir jį spręsti turime visi kartu. Manau, komisija yra gan jautriai nusiteikusi šiuo klausimu. Nemanau, kad čia yra politinių aspektų čia labiau kalbama apie funkcijas, nes yra tendencija, kad visos politikos būtų suteltos į vieną vietą ir žinome, kad darbai ir kokybiškos darbo vietos yra labai svarbus dalykas ir to pasieksime tik tai naudodamiesi, tik tai naudodamiesi tam tikrų konkrečių instrumentų priemonę. dažnai vietiniu lygmeniu norisi sutraukti visus, visus išteklius ir paskui perskirstyti, bet labai svarbu, iš kur atėjo tie ištekliai. Todėl labai svarbu kovoti šioje politinėje kovoje, nes jeigu Europos socialinis fondas bus sulietas su visais kitais fondais, bus labai sunku pasiekti Europa 2020 strategijos tikslų. Mums tai bus gan sudėtingas uždavinys, nes yra daug pasisakančių už tai, kad visi fondai būtų sujungti, bet mes ginsime savo poziciją. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 14 dienos iki 12 valandos, 24-25 vyks svarstymai ir vasaro 1 vyks balsavimas. Ačiū, šitas klausimas baigtas. Kitas klausimas yra svarstymas dėl mikrokreditų ir mikrofinansų priemonių. Skelbiu penkių minučių pertrauką, kad ekspertai galėtų susėsti. Kai kurie jau atvyko, bet tiesiog palauksime visų pakviestų ekspertų ir pradėsime pusė vienuolikos. Ačiū. Po poros minučių pradėsime, sako pirmininkė. Great. Uh, thank you. And can I welcome all... Dėkuoju ir aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius ekspertus. Atvyko jau tri, keturi ekspertai. Ir dar vienas turėtų netrukus prie mūsų prisijungti. Kiek aš suprantu, dėl oro sąlygų jis šiek tiek vėluoja. Pirmiausia, ponė Brun Leon, kurie atstovauja Europos investicijų fondui. Ne, atsiprašau. Kinga Gons, Kinga Gons, prašau. Ir po to pereisime prie ekspertų pasisakymų. Thank, thank you very much. Dėkuoju. Labai trumpai. Labai trumpai Mes turime labai daug klausimų ir norėtume, kad juos būtų atsakyta. Aš džiaugiuosi, kad e, šis renginys e, buvo surinktas, kai tik prasidėjo diskusijos. Ir aš norėčiau e, pabrėžti tai, kas mūsų galva yra labai svarbu. Viena vertus, kai mes rengėme šį dokumentą, mes e, žinodami, kad tai yra priemonė, kuri gali padėti mums e, susitvarkyti su krizės padariniais, kuri gali padėti mums įveikti dabartinę krizę. Mes skiriame daug dėmesio jos gyvenimo e, stadijoms man susidarė įspūdis, kad yra vilkinama pasinaudoti šią priemonę. Mes tikėjomės, kad iš tikrųjų realiai įgyveninti šią programą galima bus pradėti 2010 metais, tačiau panašu, kad tai bus 2011 metai. Komisija teigia, jog atsižvelgiant į šio fondo esmę, jo prigimti galima bus pritraukti daugiau lėšų. Ir jų bendra suma gali siekti net pusę milijonų ir dalį iš jų teiks e, komercinės įstaigos. Tačiau pagal mano gautą informaciją ši suma turėtų būti mažesnė. Ir todėl aš norėčiau pasvarstyti, kaip galima būtų pritraukti daugiau išteklių iš komercinių įstaigų, ypač iš komercinių bankų. Taip pat vyko diskusijos ir palūkanų e, normų didinimą. Tačiau aš suprantu, kad, e, kad to buvo galiausiai atsisakyta. Aš manau, kad visi suprantame, kad ši priemonė pirmiausia yra skirta tiems, kam reikia socialinės pagalbos. Bet to mums rūpi ir geografinė pusiausvėra. Aš taip pat žinau, kad dvi sutartys, kurie buvo pasirašytos dėl garantijų, buvo pasirašytos su dviejomis bendrovėmis, kurios jau turi nemažai teigiamos patirties gyvendinant tokių panašius projektus. Ir kiek aš žinau, rengiami e, yra susitarimai ir e, sutartys su kitomis šalimis, kurios e, taip pat yra tinkamai pasirengusios programą gyveninti ir turi pakankamos patirties. Man būtų įdomu sužinoti, kokios tai yra šalis ir koks būtų jų programų geografinės paskirstimas. Kiek aš suprantu, ne viską galima bus e, padengti iš socialinių fondų, e, fondo lėšų, kadangi padėtis valstybės narysė skiriasi. Iš esmės mes norime pasiekti tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos. E, tai yra žmonės, kurie prarado darbo vietas. Uh, dėl krizės. Toliau, man atrodo, kad e, nepatinkamai, nepakankamai daug informacijos yra pateikiama apie šią priemonę ir mūsų potencialūs klientai ir partneriai nieko nežino apie šią priemonę. Ir aš manau, kad mes turėtume skleisti informaciją kur kas geriau. Ir klausimas, kuris rūpi mums visiems, bent jau taip aiškiai per anksčiau vykusias diskusijas, yra toks, kaip ši priemonė gali padėti būtent e, pažeidžiamiausiams, pažeidžiamiausiams socialiniams grupėms. Ir kaip galima būtų užtikrinti, kad ši priemonė uh, tikrai būtų skirta tam, kam reikia, o ne. E, ir kad ji netaptų tiesiog dar viena priemonė, kuri iš esmės palaiko, e, palaiko dirbančiuosius. Taigi aš tikiuosi, kad galiausiai mes visi bendromis jėgomis sugebėsime parengti tinkamą priemonę. Dėkoju, aš iš karto dabar noriu suteikti žodį Europos investicijų fondo atstovė poniai Brun Leon. Dešimčia minučių. I, I... Ačiū. Aš labai vertinu šią galimybę dalyvauti jūsų svarstymuose ir pateikti jums informacijos apie mikrokreditų fondą. Aš atstovauju IMF e ir tikiu, kad galime pakalbėti ir apie tuos didžiausius iššūkius, kurie kyla, ir apie tai, kokios pažangos mes jau pasiekėme. Man labai malonu pasakyti, kad antroji fondo dalis irgi tuoj pradės funkcionuoti ir palengvens daugelį mūsų atliekamų operacijų. Pirmiausia, manau, reikia pažymėti tą, tuos unikalius tikslus, kurių siekiama. Padedant savarankiškai dirbatiems asmenims, taip pat ir mažoms smulkioms įmonėms, ypač tiems, kurie neturi daug galimybių, reiškia, kad jie gali plėsti verslą, nes paprastai tokia verslo plėtra sunkiai įmanoma, galvojant apie įprastinę kreditų teikimo tvarką. Iš principo penkis kart buvo padidintas šimto tūkstančių milijonų, šimto milijonų fondas. Ir šis kreditų fondas be kitų dalykų dar padeda užtikrinti ES mikrofinansavimo rinkos tvarumą. Mes žinome, kad mikrokreditai savaime nėra kažkoks stebuklingas receptas visoms problemoms spręsti, ypač toms susijusioms su užimtumu ar konkurencingumu. Lygiai taip pat šis fondas nėra tas katalizatorius, kurios, kuris itin spartins finansinio sektoriaus plėtrą, bet mikrofinansavimas sudaro geresnį reguliavimo pagrindą ir standartai turi būti nustatyti. Tie standartai turėtų apimti tokius dalykus kaip tarpininkų komisiniai palūkanų normos politika, taip pat pajėgumai, kurie reikalingi administruoti fondus tie, kurie kūrėme šį fondą, galvojame apie tam tikras problemas ir aišku, iš karto susidūrėme su iššūkiais. Pirmiausiai, labai reikėjo daug padirbėti tam, kad sutvarkyti fondo struktūrą taip, jog būtų patenkinti ir tarpininkai, ir mikrokreditų gavėjai. Investicijos strategija turėjo būti irgi specialiai sukurta šiam fondui. Be to, Europoje mikrofinansavimo rinka, mikrofinansų rinka yra labai nevienoda ir skiriasi priklausomai nuo valstybės dydžio, nuo jos um, politikos. Todėl EIF turėjo parengti savo priemonas. Ir mes e, turėjome atsižvelgti, rengdami vairius finansinius produktus, į būsimus mikrokreditų gavėjus. Turėjome galvoti apie tai, su kokiomis nevyriausybinėmis organizacijomis dirbsime, nes tai turėjo būti socialiai arba į plėtrą orientuotos NVO. Pateiksiu pavyzdį. Tam, kad rytų Europoje, pavyzdžiui, būtų užtikrintas ilgalaikis mikro kreditus teikiančios institucijos gyvenimas, jai reikėtų, tokia institucija reikėtų ilgalaikio finansavimo. Kita vertus, vakarų Europoje dažniausiai kalbama apie rizikos kapitalo fondus kuriem reikia sustiprinti jų apivartinio kapitalo bazę. Komerciniai bankai savo ruoštų, jeigu bus išplėtota mikrofinansavimo rinka, patirs mažiau problemų, ieškodami fondų palankiomis sąlygomis. Be to galima sutvarkyti finansavimo produktus taip, kaip reikalinga naudos gavėjui. O svarbiausia, tie, tos priemonės, kurios reikalingos, yra paskolos, turtas ir garantijos. Šie trys elementai itin domina tarpininkus. Dar vienas dalykas, kad reikalingi įgyvendinimo planai. Ir kiekvienu atveju tai turi būti atskiri planai, turiu galvoje teikiamas paskolas ir valdomą turtą. Nepaisant visų tų problemų, iš kurių keletą ką tik paminėjau, dabar galime sakyti, kad MEF puikiai veikia ir malonu, kad mes labai greitai fondą sukūrėme ir nedelsiant ėmėmės veiklos. Iš fondo teikiama finansinė parama bus teikiama iki 16 metų balandžio ir e, po to žiūrėsime, kaip išplėsti tarpininkų pajėgumus. Taip pat tokiu būdu šis fondas yra dar viena mikrofinansavimo rinkos priemonė, kuri leidžia keistis gerą patirtimį ir prisideda prie verslo šioje srityje modelių kūrimo. Tie du elementai labai svarbus paneuropiniu lygiu tą pagrindinę platformą, tas pagrindas, kurį esame sukūrę, bus panaudota centriniam portalui internete ir faktiškai jau vykdomi bandomieji du projektai. Vieną remia AIB, o kitą Europos parlamentas kartu su generaliniu regionų direktoratu. Ypač e, svarbus dalykas yra tarpininkai, kurie finansuojami pagal Europos parlamento parengiamųjų veiksmų planą. Ir jų dėka galima pasiekti aiškios pažangos, o ta pažanga turi būti užtikrinta sanglaudos ir veiksmų derinimo srityje. Ir norime pasakyti, noriu pasakyti, kad šie du dalykai, tai yra nuoseklumas, anglauda ir koordinavimas įtin svarbus rinkos dalyviams. Apskritai, šimto milijonų biudžetas, kurį gavome iš komisijos, buvo papildytas EIB tokia pačia suma ir mes galiausiai gavome dar papildomai 47 milijonus iš kitų investuotojų. Laikui bėgant, mes manome, kad fondas galės sukaupti apie 500 milijonų eurų, kurie bus skirti paskoloms. Ir galiausiai noriu papasakoti, kokios, kuo, kaip, kuo konkrečiai mes šiuo metu užsiimame. Taigi, aš jau sakiau, kad yra parengti visiškai aiškus konkretus planai ir parengėme garantijų planą ir kuris nede, greitai jau bus pasirašytas. Vienas iš planų susijęs su priemeščių, Belgijos miestų priemeščių gyventojų galimybėmis, o galimybės jų ribotos, taigi jie galės pasinaudoti. Dar vienas dalykas, kad pirmieji du sandoriai, turtiniai sandoriai, turi būti patvirtinti gruodžio pradžioje. Ir tai labai svarbu, nes faktiškai šia, šioje srityje mes tik pradedame dirbti. Taigi, kreditavimo ir akcijų operacijos viso parengta 14 konkrečių planų ir jie turėtų būti įgyvendinami jau 11 metų pirmąjį semestrą bei tuo pačiu metu mes pradėsime įsisavinti pirmąją investuotojų suteiktos sumos dalį. Konkrečios operacijos vyks rytų ir vidurio bei vakarų Europoje, apie 40 procentų tarpininkų veiks vakarų Europoje ir apie 60 vidurio ir rytų Europoje. Visos, visi sandoriai bus pakankamai subalansuoti, vienas trešdalis sandorių tikriausiai bus sudaryti su bankais, du trešdaliai su nebankinėmis įstaigomis. Ir noriu pasakyti, kad pirmosios dvi garantijos bus suteiktos marginaliniams grupėms ir mes taip pat teiksime ilgalaikį finansavimą, pavyzdžiui, rytų Europos mikrofinansavimo institucijoms, kad jos galėtų padėti kaimo vietovių gyventojams ir Romų bendruomenėms. Ir antra, mes taip pat ketiname siūlyti parengti tokį stambų tinklą, kurį sudarytų mažesnės plėtros organizacijos vakarų Europoje. Taigi, kreditavimo fondas veikia jau veiksmingai ir tiesiog reikalinga toliau plėtoti komunikavimo kampaniją, kad europiečiai apskritai ir valstybių narių atitinkamos įstaigos ir institucijos bei žmonės žinotų, kokiom galimybėm gali pasinaudoti ir uh, per kokius tarpininkus tai yra įmanoma. Taigi visko aš nepapasakoju, bet pagrindinius dalykus tikrai pasakiau. Ir manau, kad sprendžiant iš tų veiklos rezultatų, kurių pasiekėme, galima sakyti, kad mes veikėme sėkmingai ir tik tikėkime, kad per visą mūsų gyvavimo laikotarpį mes nemažiau sėkmingai veiksime ir pasieksime gerų rezultatų, o mūsų e, kreditavimo fondas duos naudos ir finansų rinkai, ir galutiniams naudos gavėjams. Ačiū. Atsiprašau, kad daug parlamentarų nedalyvauja posėdėje. Dažniausiai tai, daugiausiai tai yra dėl to, kad sniegas visur sutrukdė transportą. Bet tikiuosi, kad tie, kurie nedalyvauja, gaus raštišką uh, pranešimą ar santrauką, kad galėtume e, nusiųsti, e, išdalinti tai parlamentarams ir jie galėtų susipažinti su visą medžiagą. Jeigu norėtumėm dar ką nors prim, pridėti, tai norėtumėm irgi gauti raštišką variantą, kad galėtų su to susipažinti ir nedalyvaujantis nariai. Kitas kalbėtojas ponas Gulezek iš Lenkijos. Dešimt minučių Jums ačiū. Man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje. Atstovauju tinklui, kuris dirba Europos šalyse ir Centrinėje Azijoje. 20-ame dešimtmetyje jisai buvo jų kurtas. Norėčiau papasakoti, kaip šitas fondas, šitas tinklas buvo įkurtas ir ką mes nuveikėme. Nes manau, kad galime daug ką pasakyti apie mikrofinansų sistemos kūrimą Europoje. Mes kaip tinklas buvome kurti 97 metais. Būtent tada vyriausybės mikrofinansavimo uh, nesvarstau kaip svarbios priemonės. Daug verslininkų kūrė savo verslą, todėl kad tai, tai būdavo žmonės, kurie tiesiog arba bankrutuodavo, arba būdavo atleisti iš valstybinio organizacijų ir jie turėdavo mm, tam tikrų įgūdžių ir norėdavo įkurti smulkę mm, smulkaus verslo įmonę, o rinka negalėjo jiems nieko pasiūlyti. Taigi ta metodologija, kuri buvo išvystyta Latino Amerikoje, Bangladeše, jinai buvo pritaikyta ir rytų Europoje. Programos, kurios buvo pradėtos, jos, buvo, finan, jos gavo finansavimo, subsidijas ribotam laikotarpiu, 3-4 metams ir būdavo nustatyti tam tikri instituciniai programai tikslai. Ir jeigu tie tikslai būdavo pasiekiami, gaudos, įmonės gaudavo paskolas tolimesniam vystimuisi ir jau galėdavo kreiptis ir dėl komercinio finansavimo. Ir kuo toliau, tuo jiems būdavo prieinamesnis mikrofinansavimas. Šitas procesas buvo gan sudėtingas, bet jisai pasiteisino rinkoje. Kaip viskas yra dabar? Dabar vien rytų Europoje yra apie 60 skirtingų e, institucijų, kurios bent jau kurios gali bent jau savo veikimo kaštus pa, padengti, o kai kurios netgi dirba ir pelningai. Ir jos dirba su skirtingomis e, grupėmis, tikslinėmis grupėmis. Nepaisant visų šito finansavimo modelio pliusų, dešimtame dešimtmetyje buvo, atrodė, e, neprotinga skirti fondų mikrofinansiniam finansavimui, bet vėliau pastebėta, kad ir Europoje mikrofinansavimas gali veikti efektyviai ir paremti e, pradinę verslo stadiją ar, ar, ar jau esančias smulkės bendrovės. Tačiau reikia pasakyti, kad Europoje mikrofinansų e, sektorius buvo gan, gan silpnas. Ir kai kuriuose ES šalyse mikrofinansavimas egzistuoja. Čia turiu galvoje buvusios rytų Europos šalis. Bet dauguma modelių visgi nėra tvarūs, įvairių yra verslo modelių ir yra labai sunku nustatyti, kuri organizacija uh, dirba su, uh, pras, su verslo kūrimu, kuri dirba su mikrofinansavimu. Manau, kad dar reikia nuveikti labai daug darbo, e, norint padėti tokiam institucijom uh, rasti finansavimą. Taigi nenoriu pasakyti, kad pažanga nėra padaryta ar kad nėra nepakankama, bet manau, kad reikia toliau vystyti tą infrastruktūrą, kurioje būtų įmanoma turėti tą finansavimo galimybę. Svarbu yra tai, kad mikrofinansavimas yra papildoma priemonė ji nepakeičia kitą finansavimo priemonę ir infrastruktūrą finansinę, bet tai yra papildomas dalykas. Mes turime įvairiausių bankų, socialinių institucijų, e, kurios galėtų paremti smulkės įmonės. Dažnai reikia tiesiog valios dirbti. Uh, šioje srityje. Ir noro kurti tinkamus produktus, numatytus produktus. Taigi reikėtų mikrofinansavimo žiūrėti bendrają prasme ir turėti galvoje visus kitus finansinius tarpininkus, kuriuos reikia matyti e, visumoje. Taigi verslo modelis yra labai svarbu, labai svarbu žinoti, kaip nu, galima pasinaudoti dabartinę egzistuojančią finansinę mikrostruktūrą. Ir trečias dalykas, kurį norėjau paminėti. Labai dažnai atsitrenkiame į tokį klausimą, kiek klientas gali e, įsisavinti finansavimą, tai būtent jo sugebėjimas, jo išmanimas dėl pažangos. Galima naudoti šitą sistemą tiek, kiek yra išvystyta infrastruktūra, bet reikia įdėti daugiau e, pastangų vystyti šią infra, infrastruktūrą, e, kad turėtumėm didesnį potencialą, didesnį potencialą įsisavinti mikrokreditavimo lėšas. Taigi maždaug tokiomis mintimis norėjau su jumis pasidalinti. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė, kitas kalbėtojas yra iš Prancūzijos, jis yra mikrofinansavimo BNP paryba viršininkas. Prašom. Je vais parler en français. Aš kalbėsiu prancūziškai. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs e, paprašėte mus pateikti savo nuomonę apie šią naują mikrofinansavimo priemonę, kuri, e, pro, kuri vadinasi Progres ir kuri papildys jau egzistuojančias e, Jeremy ir Jasmine priemonės. Ši priemonė Progres yra nauja ir yra labai labai e, svarbi, o mes ir taip jau aktyviai dalyvaujame e, e, finansuojant smulkius, smulkės paskolas tiek Europoje, tiek Europoje. BNP Pariba turi nemažai patirties mikrofinansavimo srityje, ypač šiaurės, ypač pietų pietuose, pietų šalise. Mes iš tikrųjų buvome vieni pirmųjų Europoje pradėję teikti mikrofinansavimo paslaugas. Tiek BNP, tiek Pariba, kurie vėliau susivienijo, jau 17 metų užsijima mikropaskolų teikimu. Bet to mes turime ir savanorių tarnybą, kuri teikia techninę pagalba ir kuris stebi, kaip yra gyvendinami projektai vietoje. Kolega ką tik jums paaiškino, kad e, labai svarbu yra e, paaiškinti klientams, kokį finansavimą jie gali gauti. Prieš ketverius, penkerius metus mes e, pradėjome gyvendinti dar vieną projektą, kuris papildo mūsų uh, savanorišką, savanorių pagrindų pagrystą veiklą. Mes pietų šalise suteikėme 300 tūkstančių paskolų ir bendradarbiavome su įvairiomis mikrofinansavimo įstaigomis dešimtyje šalių. Mes puikiai suprantame, kad mūsų veikla daro e, didžiulį socialinį poveikį. Ir mes e, žinome, kad 15 milijonų paskolų gavėjų, tai yra 80 procentų visų paskolų gavėjų, yra moteris. Ir mes manome, jog labai svarbu remti mikrofinansavimą visoje Europoje, ne vien Prancūzijoje, kur mes iki šiol dirbome aktyviausiai. Patrik, Patrikas apie tai kalbės esamiau. Prieš keletą mėnesių mes pradėjome dėrybą su mūsų partneriu ADI, siekdami sukurti partnerystę Belgijoje. Šį įstaigą vadinsis e, Mikrostart ir mums taip pat padeda Europos investicijų bankas. Taigi tai bus mūsų pirmas žingsnis gyvendinant e, naują e, priemonę, pasinaudojant šią naują priemonę. Dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie mikrofinansavimą Europoje. Ir norėčiau taip pat palyginti jį su mikrofinansavimo paslaugomis pietuose. Mikrofinansavimo mastas Europoje yra kur kas mažesnis nei e, kitose pasaulio šalise. Europoje paskolas gavo mažiau nei vienas milijonas žmonių. Ir jei palyginsime paskoloms skirtą kapitalą, tuomet rodiklis bus šiek tiek didesnis, e, sudarys maždaug 2 procentus kapitalo. nes paskolos Europoje paprastai būna šiek tiek didesnės nei e, kitur. Bet iš esmės mikrofinansavimo mastas Europoje yra labai mikroskopiškas. Tačiau bet kuriuo atveju mes manome, kad e, mikrofinansavimas yra reikalingas Europoje, ypač dabar, kai išgyvename ekonominę ir finansinę krizę. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad e, paramos gali reikia, e, šių mikropaskolų gali prireikti 700 tūkstančių žmonių ir bendra jų suma gali sudaryti 6 milijardus eurų. Bet mes manome, kad ši suma galėtų būti 2 ar 3 kartus didesnė. Ypač atsižvelgiant į tai, kad 17 procentų visų ES gyventojų, tai yra 18 milijonų, gyvena žemiau skurdo ribos ir daugiau nei pusė šių žmonių turi darbą. Be to, 10 procentų dirbančiųjų, tai yra 24 milijonai žmonių, gyvena gan vargingai. Net Prancūzijoje yra nemažai žmonių, kurie nori gauti mikropaskolas. Yra tų klausimai, kaip mes galime finansuoti šis, šias mikropaskolas ir kaip galime patenkinti jų paklausą. Aš ką tik grįžau iš mikrofinansavimo platformų konferencijos, kuri ši platforma veikia Luksemburgė ir vienyje daugybė organizacijų. Po šios konferencijos buvo paskelbtas komunikatas, kuris turėtų jau šiandien pasirodyti internete. Jame išdėstytos trys pagrindinės mintis, kurios iš esmės atspindi mūsų nuomonę apie mikrofinansavimą Europoje. Mikrofinansavimas yra labai išplėtotas Indijoje. Tose šalise ir tose šalyse, kurios išgyvena krizę. Indijos, vienos Indijos, Indijos provincijos vyriausybė uždraudė mikrofinansavimo įstaigoms e, dirbti. Ir mes pasimokėme iš e, šios krizės. Ir aš ir pasiremsiu mūsų patirtimi įveikiant šią e, krizę. Pirmiausia, palūkanų normos. Palūkanų normų klausimas yra labai sudėtingas. Europoje ypač e, romaniškose e, šalise yra neįsivaizduojama e, yra ne, neįma, neįsivaizduojama reikalauti iš mikropaskolos gavėjo mokėti palūkanų, palūkanas, kurios būtų didesnės e, nei 2 ar 5 procentai. Taip yra dėl bažnyčios įtakos, dėl istorinių priežasčių. Dominikonų vienuoliai, pažiūrėjau, griežtai teigia, kad bet, reikalauti bet kokį mokestį už paskolintas lėšas yra visiškai neteisėta, tai visiškai ne, ne, negalima. Tačiau pranciškonai laikėsi kitokios nuomonės. Jie mane, kad e, už, už paslaugą, už bet kokią paslaugą reikia mokėti. Ir galiausiai po 50 metų popiežius nusprendė, jog už paskolintas lėšas reikia mokėti palūkanas. Tačiau kartu buvo pažymėta, kad šios palūkanos turėtų būti e, nustatytos protingai, jos neturėtų būti pernelik didelės. Ir net šiandien mes dar girdime tų diskusijų atgarsius. Kai kur palūkanų norma sudaro net, net 30 procentų O, o yra ir kitų šalių, kur palūkanų norma yra net 80 procentų. Pavyzdžiui, Meksikoje mikrofinansininkai jums pateiks argumentų, kurie rodys, kad jie palūkanų norma yra mažesnė nei 55 procentai, jie tiesiog nepadengs savo išlaidų. Kuo mažesnė yra palūkanų norma, tuo didesnė yra jūsų rizika ir jūsų išlaidos. Galima galvoti apie įvairius e, e, sprendimus, apie privataus ir viešojo sektorių partnerystę, apie viešojo finansavimą ir taip toliau. Tačiau vienaip ir kitaip reikės e, spręsti klausimą, kaip galima būtų teikti mikropaskolas, nereikalaujant didesnių nei 2 procentų palūkanų. Neturime turėti jokių iliuzijų Niekas nieko dikai neduoda šiame pasaulyje. Toliau, savireguliacija. Ar mums reikia savireguliacijos, ar reikia ta, įprastinių teisinių reguliavimo. Pietų šalyse labai dažnai pasirinkama yra savireguliacija vien dėl to, kad nėra jokių mikrofinansavimo įstatymų. O Prancūzijoje buvo pataisyti finansų ir pinigų įstatymai tam, kad būtų sugriauta bankų, sugriautas banko monopolis. Lygiai taip pat, kai buvo kažkada e, panaikinti ir tabako gamintojų monopoliai. Tai yra labai svarbu. Bazilio komitetas prieš metus uh, paskelbė viešas konsultacijas ir jų rezultatai buvo paskelbti prieš tris mėnesius. Šis dokumentas yra maždaug 50 puslapių ir jame iš esmės kalbama apie du svarbiausius dalykus. Reglamentavimas vaidina svarbu vaidmenį ir tas reglamentavimas turi būti skirtas konkrečiai mikrofinansavimui. Ir antra, yra aiškiai pažymėta, jog šis reglamentavimas turėtų būti e, sumanus, protingas. Jis neturėtų būti pernelik sudėtingas. Jis gali būti pagrystas bankų modeliu, tačiau vis tiek turi būti gan aiškus ir paprastas, nes pirmiausia, jo tikslas turėtų būti padėti žmonėms, e, padėti finansų įstaigoms teikti mikropaskolas. Ir Prancūzijoje buvo įsteigta stebėjimo įstaiga, priežiūros įstaiga, kuri stebi mikrofinansavimo situaciją. Prancūzijoje, aš nežinau, ar kitose ES valstybės narėse yra panašių įstaigų. Dar vienas svarbus dalykas - ES piliečių galimybė gauti mikropaskolas. Esu įsitikinęs, kad mikrofinansavimas turės ateitį tik tuo atveju, jei bus leista nedideliems investuotojams prisidėti prie mikrofinansavimo. Šiandien daug ką galima pasiekti interneto pagalba. Pavyzdžiui, Babylan ar Micro World tinklalapiai gali padėti sužinoti apie įvairius projektus bei galimybę juos finansuoti. Kartais šių projektų vertė yra labai menka, sakykime, 30 eurų. Manau, kad e, ši, tokius projektus galima būtų praplėsti ir juos gyveninti Europos e, lygmenių, pasinaudojant internetu pirmiausia. Tačiau iš patirties, iš patirties Luksemburgė ir kitur žinome, kad bankai neturi licencijų e, mikropeskoloms teikti. Žinome, kad, kad tik Niderlanduose ir Luksemburgė galima, bankai gali teikti šias paskolas. Bet kitur bankų priežiūros įstaigos draudžia bankams užsimti šią veiklą. Taip yra pirmiausia tokios nuostatos visiškai nesižgai tai, kad bankai vaidina ir socialinį vaidmenį ir žino paprastai, kaip valdyti riziką, su kuria susidurima jų veikloje. Septynišimtai milijonų e, tūkstančių pot, e, potencialių paskolų gavėjų, bendra paskolų suma 6 milijardai eurų, Ir kaip minėjau, tai yra tik tai pirminiai skaičiai. Tai yra tik prognozės. Mikropaskolas teik, mikropaskolų teikimas nėra pelningas verslas šiuo metu ir aš manau, kad mes turėtume pritaikyti masto ekonomiją tam, kad e, padėtume mikrofinansavimo įstaigoms. Be to, kaip minėjau, būtina yra reglamentuoti šią sritį ir reglamentuoti taip, e, kad būtų atsižvelgta į mikrofinansavimo įstaigų finansinę veiklą bei jų socialinį e, poveikį. Nepamirškime, kad e, mikrofinansavimas padeda mums kovoti su skurdu. Kai mikrofinansavimo pradininkas gavo Nobelio premiją, Tuomet daug kas ma, mažai kas žinojo apie mikrofinansavimą. Tačiau šiandien situacija keičiasi. Jei mums reikia sukurti verslo modelį, kuris būtų patvarus. Dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį ir nekantrai lauksiu Jūsų klausimų. Ačiū. Mes dar iki pietų turėsime apsvarstyti dar vieną klausimą dėl ES Romų įtraukties strategijos, nes orai sujaukė visus planus. Todėl dabar suteiksiu žodį iš karto ponui Andras Uilaki iš Vengrijos. Aš labai atsiprašau, ponė pirmininkė, kad pavėlavau, bet visai to neplanuodamas, ko gero, pradėsiu diskusiją su savo kaimynu kai kuriais klausimais. Bet aišku, remsiuos parengtų pranešimų. Ir pirmiausiai noriu pasakyti, kad šiuo atveju remsiuos nuostata, kad MFI teikia mikrofinansinius kreditus nuskurdusiams Romų bendruomenės nariams ir nepaisant to, kad jokių pinigų neuždirbs ir net patirs nuostolių, bet tai yra labai protingas žingsnis. Ir kyla klausimas, ar tokią patirtį, kokią sukaupta, galima skleisti kitur ir ar verta tą darysi, daryti. Taigi pabandysiu šią temą pakalbėti. Ma, mano patirtis susikaupę, kai dirbau QIT program Vengrijos mikrokreditų fondo planų ir pirmųjų projektų įgyvendinime ir mes iš dalies finansavome regio generalinio direktorato Romoms, Romoms skirtą bandomąjį projektą. Tai yra eksperimentinis projektas, bet labai labai svarbus Romų judėjimui ir jų integravimui. Taigi, kit program uždavinys buvo padėti skurde gyvenantiems ir visuomenės atsuntiems Romams paderinti jų padėtį, kad būtų užtikrintas jų socialinis orumas per finansinę pagalbą jų informavimą ir, aišku, socialinę pagalbą. Noriu dar keletą minučių priminti, kas yra Romai. Nes už, dar Europoje apie juos žinoma, bet už Europos ribų menkai kas žino apie juos ką nors. Paprastai galvojame, kad tai yra nedidelė tautinė bendruomenė, kuris spalvingai rengiasi, šoka ir dainuoja. Ir todėl svarbu, manau, kalbėti apie Romus. Vengrijoje Romai sudaro 7-8 gyven, procentus gyventojų, tai reiškia milijoną gyventojų ir pasikeitus uh, sistemai, devynės praeito šimtmečio paskutinį dešimtmetį, jie labiausiai nukentėjo. Taip, komunistų režimas buvo šiaurus dalykas, bet e, tais metais jos vis tik tai privertė kažkaip savim rūpintis, dirbti, jos prievartą įdarbino kooperatyvose, ūkiuose, žemės ūkija. Jie dirbo dabar ir ne, darbingumas tarp romų vyrų yra 35 procentai, o tarp moterų 20 procentų. Taigi darbingumas atsiprašau. Taigi, kaip matote, jie labiausiai kenčia nuo nedarbo, nuo socialinios atskirties, nuo to, kad e, laužomos jų tradicijos, jie gyvena atskiruose vietose, vaikai eina ne į bendras mokyklas ir 70 ir labai mažas procentas vaikų išlaiko vidurinės mokyklos baigimo egzaminus ir labai mažai galima ką nuveikti profesinės karjeros prasme, jeigu neturite net vidurinio išsilavinimo. 70 procentų Romų priklauso skurdžiausiai gyvenančiam mūsų gyventojų sluoksniui Vengrijoje. Taigi, per pastaruosius du dešimtmečius mūsų vyriausybės nelabai daug rūpinosi Romais, taip e, buvo jiems pritaikyta išmokų sistema, bet be to, kad šiek tiek keitė išmokų sistemą, niekas nesugalvojo, kaip būtų geriausia spręsti Romų bendruomenės klausimus. Mesgi per KP stengiamės, per privatų sektorių stengiamės naujai pasižiūrėti, esame parašę gana išgarsėjusią knygą ir nutarėme, kad reikia pabandyti praktikoje imtis kažkokių žingsnių. Buvo sukurta programa kurią padėjo parengti ir vienas iš politikų veteranų. Taigi mes patys skiriame lėšų, viskas prasidėjo nuo mūsų li sukauptų lėšų, paskiau kreipėmės dėl finansinės pagalbos, kad galėtume dirbti toliau. Iš esmės, ko mes norėjome? Mes norėjome teikti kreditus be užstato Kreditų dydis nedidelis iki 500 eurų tik tai. Tas tie kreditai teikiami, kad būtų galima kovoti su nedarbu, užtikrinti mokymasi ir ypač tarp moterų, kad būtų galima, pavyzdžiui, joms eiti mokytis į medicinos slaugių profesijos. Kreditai teikiami užtikrinti aukštesniam pajamų lygiui. Taip pat manome, kad tokiu būdu skolinimas vykdomas ne užstato pagrindu padeda jo pasinaudoti, bet kitą vertus, tam, kad susigražintume, mes naudojame e, kitokį žmonių spaudimą ska, e, skoliname periodiškai išskaidę sumas, o gražinama kas savaitę. Vengrijoje, kaip žinote, padėtis sudėtinga. Bet aš manau, kad tiesiog pas mus per daug biurokratijos, per daug viskas reglamentuojama. Bankas, aišku, nėra niekada susidomėjęs socialiniams tikslams skirti kreditų. Tuo labiau, kad banko veikla yra itin smulkiai reglamentuojama. Todėl mes nutarėme štai ką padaryti. Yra mažas komercinis bankas, yra organizacijos. Mes sukūrėme instituciją, kuri teikia savo paslaugas, yra finansuojama iš dalies vyriausybės, nes jį garantuoja paskolas, kurias mes įmame kitur. Ir mes Raiffeisen įmonė dalyvauja, kuri prisijėmė korporatyvę socialinę atsakomybę. Galiu pasakyti dabar, kiek ten to finansavimo buvo, sako kalbantysis, vienas ar du milijonai eurų. Jie padengia nuostolius, tam yra 10 procentų rezervas sudarytas, o kaip jau sakiau, kreditai teigiami be palūkanų klientams. Taigi MFI yra pagrindinė įmonė, kuri turi keletą samdomų darbuotojų ir dirba su tikslinė žmonių grupė. Niekada negalvojame, kad pavyks gauti pelno. Netgi jeigu 20, 30 ar 50 tūkstančių klientų turėtume, vis tiek patirtume nuostolių ir e, patirtume nuostolių dėl savo teikiamų paslaugų. Niekada pelno toje srityje pasiekti nepavyks. Daug dėva, kad e, nepatirtume nuostolio, bet pelno tai tikrai negausime. Nebejotinai, visi dirba tam, kad uždirbtų pinigus ir statybose ir kitur, bet mes sudarydami savo investicijų portfelį galvojame pirmiausia apie kreditus Romų bendruomenį ir tai yra labai specifinis produktas. Ir tikriausiai jis negali garantuoti pelno, bet ši veikla duoda socialinį poveikį ir duoda tokį poveikį, kokio mes siekiame. Galima net ir iliustruoti skaičiais. Eksperimento pabaigoje nebijotinai bus suskaičiuotos visos išlaidos ir jeigu išlaidos bus mažesnės už tą naudą ir pašalpą, kurią gauna nedirbanti šeima. Aišku, nepamirštant, kad jie gauna dar ir iš valstybės per socialinės apsaugos sistemą. Tada bus galima pasižiūrėti, kokie, kokios bus išlaidos, palyginti socialinę naudą ir pažiūrėti, ar tas atgaunama socialinė nauda kompensuoja išlaidas. Taigi kitos valstybės gal nesusidarė su tokiais dalykais, bet Romų padėtis yra labai sudėtinga Vengrijoje. Beje, noriu pasakyti, kad mes finansuosime tik tai teisėtai veikiančias verslo įmonės, ne nustatydami pernelyg didelės biurokratinės naštos, kuri paprastai egzistuoja ir labai apsunkina žmonių jų veiklą. Taip pat e, mes galvojame, kad mums turėtų pavykti e, Romų bendruomenę ištraukti iš šešėlio. Bet noriu pasakyti ir kodėl labai sunku tinkamai įsteigti verslo įmonę ir užtikrinti jos skaidrų finansavimą. Nedirbantis Roma gauna apie 100 eurų pašalpos ir šeima turi išgyventi. Tačiau jeigu savarankiškai dirbantis asmuo nori užregistruoti savo veiklą, tai vyriausybės nuomonė jisai gauna minimalę algą, o minimali alga yra 300 eurų. Ir iš tų 300 teorinių eurų jis turi mokėti socialinius mokesčius. Taigi, kaip matote, įstatymas tiesiog e, toks, koks yra. Dėl to mes ir negalvojame apie pelną. Jeigu asmuo nori užsiregistruoti kaip nuotolinės prekybos agentas, tai turi išlaikyti egzaminą. O norint tą egzaminą išlaikyti, reikia septynis metus studijuoti verslą ir anglų kalbą. Dabar pagalvokit, ar gali tai padaryti menkai išsilavinęs Roma, ar gali išlaikyti tokį egzaminą, nes tam, kad pasimokytų, reikia turėti pinigų, o tokių pinigų nėra, o dažniausiai jie ilgetauja metro stotise. Taigi tiek apie mūsų biurokratiją. Mes sugebėjome aptikti kaimuose ir kai kuriuose vietovėse stambesnės Romų bendruomenės, kurios ten įsikūrė, nes aplinkoje jie yra toleruojami ir žmonių tautybė neturi jokios reikšmės. Taigi mes po truputį būrėme tokias grupės, tokias bendruomenės. Aišku, pradžia visada sunki, nes aplinkiniai nepasitikė, kai mes juos apgyvendiname, bet lašas po lašo, žingsnis po žingsnio žengime. Taigi mes tarsi jaučiamės tarsi žaidimų aikštelėje bandydami užtikrinti veiklą. Mes kalbame su Romais, ypač kurie nori gauti kreditus, aiškinamės, kokiu verslu jie nori užsiimti, koks jų verslo planas, ar jie vaizduoja, kokios bus jų pajamos, ar pajėgs kas savaitę mums mokėti, kad dalimis gražintų paimtą paskolą, ar užteks pinigų kitiems pirkiniams, na, pavyzdžiui, ar galės uh, įsigyti automobilį, mes teikiame ir konsultacijas verslo klausimais. Romai niekada anksčiau nesusidūrė su tokia praktika, jie dažniausiai negalėdavo gauti kredito, jeigu gaudavo pinigų, tai iš kartos ir išleisdavo. O be to, jeigu tai yra iš centralizuotų įstaigų teikiamas finansavimas, tai kontrolė tada labai griežtai ir kartais beprasmiška. Mes manome, kad maždaug tik 70 procentų paskolų mums bus gražinta, todėl mes šiaip jau nerekomenduojame žengti tuo keliu, kuriuo mes nuėjome. Taigi apie 70-80 procentų paskolų mes tikimės, kad bus gražinta 10 procentų atsarga yra išlaikoma atsargos fondas ir manome, kad iš jo pavyks padengti mūsų veiklos išlaidas. Mes taip pat norėtume, kad mūsų klientai, kurie gražina paskolą, imtų kitą paskolą, paskiau antrąją paskolą ir tada bandytume įvertinti socialinę naudą, socialinį poveikį, žinodami, kiek kainuoja paskola ir žinodami, ko pasiekė paskolą paėmęs asmuo. Tai labai svarbu ir valstybei, kuri tokiu būdu galės geriau įsivaizduoti, kokio dydžio pašalpas reikia mokėti. Dar vienas dalykas, kad nebejotinai esame įdėgę ir kontrolės sistemą, kurį mums padėgė parengti Pasaulio bankas, UNDP, UNPRA. Dar noriu pasakyti, kad tikrai džiaugsmo suteikia apsilankimai tose Romų gyvenamuose kaimuose, ten niekas nerakina durų, sąlygos aišku gyvenimo sunkios, jie dirba nelegaliai, jie apgaudinėja, jie nelabai pasitikė kitais, bet po truputį matome, kaip keičiasi aplinka ir padėtis, jie pradeda padėti vienai kitiems. Ir aš manau, kad galiausiai tikrai tos mažos bendruomenės labai rimtai pasikeis kai kurie ateina į mūsų kviet, renginius, į susirinkimus, kiti bando atkalbėti ateinančius, teikdami, kad mes juos apgausime. Ir iš tiesų, kaip mažas stebuklas buvo tai, kad pirmieji, kurie atėjo, mūsų klausėsi, bendravo, ir paskui jiems bus suteiktos paskolos. Deja, kai kurie nukentėjo, nes šeimos kiti narys juos sumušė, sakydami, kad jeigu jau tu gavai pinigų, tai dabar duok man. Aš tikrai per ilgai kalbu, sako pranešėjas. Bet dar noriu pasakyti, kad vargu ar galima tikėtis, kad tokia organizacija, teikinti tokius kreditus, gaus pelną Ir manau, kad čia svarbiausia ne pelnas, o tas tikslas, kurio siekiame. Aš tikriausiai nedaug ką pasakiau apie pažangą, bet aš manau, kad ES turėtų pagalvoti apie organizacijų finansavimo struktūrizavimą. Aš turiu galvoje, kad ES turėtų pagalvoti, kaip būtų galima iš ES biudžeto padengti tokių institucijų kaip mūsų veiklos sąnaudas. Gal bus ir bankų, kurie susidomės šiuo darbu, nes esta jau domisi. Aš manau, bankai mėgsta dalyvauti tokiuose projektuose, bet jie patys nenori tų projektų renkti. Ir manau, finansavimą galima sutvarkyti. Aišku, veiklos išlaidas privalu padengti ir reikia padengti ekspertų išlaidas. Bet tikiu, kad UNDP ir Pasaulio bankas padės mums ir mes pasieksime sėkmės. Ačiū, sako pirmininkė, ir paskutinis kalbėtojas prieš klausimų raundą. Ponas Sapi iš Microstat. Ačiū, kalbėsiu prancūziškai, sako kalbėtojas. Aš atstovauju ponę Nauvak, kuri dėja dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti. Prieš imdamasis pagrindinės temos norėčiau pateikti informacijos apie mikrofinansavimą Europoje. 20 metų mikrofinansavimas buvo labai svarbis rytis e, visoje, visose šalyse, vystant paslaugų sektorių. Kai kuriuose šalyse tai buvo susiję ir su pramonės kilimu ir ekonominė krize, kuri e, palėtė pačius silpniausius visoje visuomenėje. Kaip sakė ponas Deliutė, tradiciniai bankai labiau dalyvavo šiame sektoriuje. Čia jie galėjo imtis kooperatyvinės socialinės atsakomybės. Taip pat daugiau dalyvavo ir pačios valstybės narės ir ES institucijos. Pavyzdžiui, ES institucijos parengė vairiausių priemonių šiame sektoriuje, finansinių priemonių, finansinės pagalbos priemonių, kurios buvo sukurtos nuo 67 metų vairiausių iniciatyvų rėmose 20 milijonų ir 100 milijonų jų, jų eurų priemonė buvo e, paruošta Europos investicijų banko ir fondo. 2009 metais buvo pradėta skira programa. Visos šitos priemonės, patikėkit, tikrai žinau, apie ką kalbu, šitos priemonės jas nėra taip paprasta panaudoti institucinė ir teisinę prasme, būtent mikrofinansavimui, nes įvairiausių kliūčių yra tam, kad šis priemonės būtų, gal, būtų galima panaudoti mikrofinansavimo tikslams. Valstybėse narėse dar reikia padirbėti. Šiame sektorijoje daugumoje valstybių narių nėra teisinės bazės, kad būtų, kuri reglamentuotų mikrofinansavimą. Galiu pateikti du pavyzdžius. Jie jau buvo paminėti ir e, pinigų skolino, skolinimo vadovę. Valstybėse narėse vis dar nėra lengva gauti smulkės paskolas. Taigi iš reglamentavimo pusės tie galima pasakyti, bet to šitas rytis vystosi nevienodai valstybėse narėse. Taigi dar yra daug erdvės vystyti mikrofinansavimo e, sritį, naudojantis e, jau priimtomis priemonėmis tam, kad kredito portfeliai būtų, paskolų portfeliai būtų garantuoti ir nusitas atinkamos palūkanos, kad būtų už, um, užtikrinta uh, techninę pagalbą smulkioms įmonėms, kurios finansuojamos pagal mikrofinansavimo sistemą ar kūriamos pagal šią sistemą. Geriausias pavyzdys būtų neseniai įkurta kooperatyvinė Microstat bendrovė. Tai yra bendra iniciatyva tarp ADI Prancūzijoje, BNP Pariba Belgijoje ir tikriausiai Europos investicijos fondas prisidės prie šitos iniciatyvos. Microstat buvo įkurtas teisiškai 60 metų rugsėjo, rugsėjo mėnesį, tai yra ADI ir BNP paryba bendradarbiavimo e, vaisius, tačiau šitie partneriai anksčiau taip tampriai nebendradarbiavo. Ir dabar šiame bandomajame projekte, kuris vykdomas dviejose sritise. Mes turime 1,2 milijono eurų kaip startinį kapitalą, kurį mm, suteikė BNP Paryba Fortis ir tikimės, kad ir Europos investicijų fondas o Adi e, savo patirtį, savo prancūzišką patirtį e, siūlo per 42 mėnesius bus suteiktas 7 milijonai eurų paskolų ir bus garantuojamos skolos 25 procentams ir taip pat taps iki gruodžio mėnesio taip pat pilnu nariu. Abi dvi organizacijos sustiprins bendradarbiavimą ir sukurs vietinio bendradarbiavimo atšakas vakarų Europoje. Tikslas bus būtent aptarnauti apie 800 e, klientų per bandomąją stadiją. Vienas iš pagrindinių tikslų yra parodyti, kad ekonominis modelis, kurį naudoja MicroStart, gali finansuoti nuo dabar iki 2013 metų. Taip norime įrodyti ilgalaikį tvarumą ir tai, žinoma, bus naudinga ir mūsų klientams. Tačiau reikia žiūrėti giliau į jau nuveiktus darbus, nes jeigu mikrofinansavimo rinka nori vystytis Europoje, reikia turėti galvoje du svarbiausius dalykus. Pirmiausia, Europos institucijų pagalba smulkio mikrofinansavimo įmonėm dabar jau egzistuojančios priemonės leido mikrofinansavimo rinkai vystytis, tačiau smulkioms kredito institucijoms dar kol kas trūksta infrastruktūros, nes jos negali išvystyti mm, tų pačių infrastruktūrų, tos pačios, mm, pagal tas pačias taisyklės. Taigi, manau, reikėtų supaprastintų paslaugų paketų, kurie būtų skirti smulkaus mikrofinansavimo iniciatyvoms. Čia reikia būtinų priemonių kreditams, garantijoms ir e, startinio kapitalo subsidijai, kuri nebūtinai, kuri gali būti ir negražinama. Ir tada Europos investicijų fondas galėtų panaudoti atitinkamai šitą subsidiją. Kitas dalykas e, - vieningos rinkos aktas ir smulkių, smulkės įmonės reglamentuojantys įstatymai. Tendencija, kad ES daugėja smulkių įmonių yra geras faktas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 9 e, metų, 2009 metų susikūrė šimtai tūkstančių naujų smulkių įmonių. Taigi reikia skatinti tokią tendenciją. Tada reikėtų sukurti per atinančius metus Europos statutą kurio pagalba e, smulkus verslininkai galėtų pasinaudoti atitinkamu finansavimu. Taip pat reikia prane, informuoti, pranešti, kad nėra būtina turėti ypatingos kvalifikacijos, kad galėtum kreiptis dėl finansavimo. Taip mes paskatintumėm jaunus žmonės įsitraukti ir, ir mažiau išsilavinusius žmonės įsitraukti į šitą rinką. Dar vienas sunkumas yra susijęs su pasiūlymu sukurti palankesnę mm, aplinką smulkiam verslui, skatinti socialinį verslumą. Koalicija Junknė karalystėje, Belgijoje reiškia, kad socialinis aspektas kyla į pirmą vietą. Todėl reikia tvarių sprendimų, kuriuose būtų suderinti ir viešieji, ir privatieji interesai. Ir tai galima puikiai gyveninti Europos mikrofinansų kontekste. Tokios iniciatyvos kaip Mikrostart galėtų būti puikus žingsnis į priekį, pripažįstant uh, tipiškas mikrofinansavimo institucijas ir palyginant su dabartiniais egzistuojančiais modeliais Europoje. Taigi mikrofinansavimas gali padaryti ekonominę mm, pažangą, e, padėti vystytis verslui sudėtingose situacijose. Mikrofinansavimas gali būti ir demokratizacijos priemonė, kuri žmonėm duoda didesnę laisvę apsispręsti. Taip pat galima mikrofinansuojant pridėti ir prie socialinės sanglaudos. Ir tai taip pat yra e, žingsnis į priekį e, pasitikėjimo kūrime, turint galvoje globalizacijos problemas. Pirmininkė, ačiū, taip pat dėkoju už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. E norėčiau pabaigti šitą klausimą iki 12 valandos, kad bent pusvalandį galėtume pakalbėti apie Romus. Dabar ponė e, Žablabeska mano sąraše. Dėkuoju, pani Przewodnicząca, przede wszystkim gratuluję, pani Przewodnicząca. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad šiame renginyje dalyvauja puikūs ekspertai. Praeitą kartą mums tikrai kur kas mažiau e, pasisekė. Aš dėkoju mūsų ekspertams, dėkoju jiems už labai įdomias prezentacijas. Pone Brunleon kalbėjo apie mikrofinansavimo priemonės įgyvendinimo lygį. O man būtų įdomu sužinoti, kiek lėšų skiriama smulkioms įmonėms steigtis. Ir man labai keista, kad uh, panašu, kad šios lėšos nėra labai didelės ir liktai, kaip teigiame, kad taip yra dėl e, mažų įmonių kaltės. Gal mes nesugebame tiesiog pasiekti potencialių naudos gavėjų. Aš norėčiau, kad jūs e, paaiškintumėt e, šį klausimą. Ir dar vienas klausimas, kuris man rūpi. Jūs minėjote, kad rytų Europoje daug lėšų yra skiriama Romų bendruomeniai paremti. O vakaruose, vakarų Europos šalyse paprastai uh, uh, mikropaskolos yra skirtos verslui skatinti. Aš nemanau, kad uh, rytų Europoje uh, Visos lėšos yra skiriamos tautini, Romams. Aš esu iš regiono, kuriame gyvena gan stambi vokiečių tautinė mažuma. mažuma. Ir mes beje turime ir Romų taip pat e, savo šalyje. Ir manau, kad mes turime padėti visoms tautinėms mažumoms. Panas Deliutskas kalbėjo apie tai, kad paklausa, mikropaskolų paklausa gali būti tris kartus didesnė nei yra manoma dabar. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad mikrofinansavimas yra susijęs su gan didelėmis administracinėmis išlaidomis dėl to, kad mikropaskolų rizika yra labai didelė. Tai tiesiog dar kartą parodo, jog būtina labai veiksmingai naudoti turimas lėšas. Ar yra kokių nors tyrimų, kurie nušviestų šį klausimą ir kurie padėtų mums e, surasti geresnius sprendimus. Aš pritariu ponui Galušek, kuris kalbėjo apie tai, kad e, egzistuoja daugybė visiškai tarpusvinį suderintų verslo paramos e, organizacijų. Ir gal reikėtų šią sritį taip pat labiau sistematizuoti. Gal galima būtų jas suskirstyti į atskiras kategorijas. Mes turime daugybę įvairių ir organizacijų, ir priemonių ir turėtume jomis geriau naudotis. Ponas Julakė kalbėjo taip pat apie labai įdomius projektus, aš tikiuosi, kad aš teisingai ištariu jūsų pavardę. Uh, Jūs stengiate suderinti sunkiai suderinamus dalykus. Ir aš manau, kad jūs turėtumėt e, pasidalinti savo gerą e, praktiką, kuri gali būti naudinga ir kitiems. Moran. Elizabeth Moran. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad Ši diskusija yra labai įdomi. Įdomi pirmiausia dėl to, kad pas mus atvyko tikri ekspertai, kurie pateikė labai daug įdomių ir vertingų minčių. Taigi aš visiems dėkoju. O dabar norėčiau užduoti klausimą. Mūsų ekspertai kalbėjo apie tai, kad labai sunku yra pasiekti vargingiausias visuomenės grupės. Aš norėčiau paklausti, ar jūs turite kokių nors statistinių duomenų apie tai, kiek skurde gyvenančių moterų pasinaudoja jūsų paslaugomis. Aš manau, kad ši pagalba, mikrofinansavim, mikrofinansavimas gali būti labai naudingas moteriams. Dėkuoju. Ja, also... Dėkuoju. Akivaizdu, kad Įdomių pavyzdžių yra labai įdomių, daug, pavyzdžiui, iš pavyzdžių Vengrijoje. Galima pasimokyti. Yra įdomu pažymėti, kad jūs teikiate labai vertingą finansinę pagalbą, nepasinaudodami Europos socialinių fondų, kuris gal ir galėtų suteikti jums pagalba, nes progreso priemonės gali nepakakti viskam. Europos socialinis fondas skiria paramą ilgalaikiams projektams. Taigi mane nustebino tai, kad jūs visiškai nebendradarbiaujate su šiuo fondu. Taip pat jūs daug kalbėjote apie tai, kad visi veiksmai užtrunka, kad e, reikia dėti labai daug pastangų tam, kad jūs pasiektumėt tuos, kuriems yra skirt, e, skirtos jūsų paskolos. O po to girdėjome iš e, mikrofinansavimo įstaigų atstovų, kad jie iš tikrųjų nori plėtoti šią veiklą. Tai kaipgi galima suderinti šios dalykus. Kas prisijima riziką, kas galiausiai sumoka už mikropaskolas? Mums atrodė, kad iš mikrofinansavimo tikrai pelno neįmanoma uždirbti. Tačiau panašu, kad yra kiek kitaip. Be to, man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs bendradarbiaujate su Europos investicijų uh, fondu ir Europos investicijų banku. Kiek aš suprantu, Europos investicijų bankas nenori mokėti už jūsų prisimtą riziką, tai kasgi tuomet už ją mokės? Tik po Kinga uh, Gions ir po to aš norėčiau jūsų paklausti. Klausimų yra daug ir mes neturėsime laiko išgirsti atsakymų į visus klausimus. Galbūt jūs galėtumėte jūs pateikti elektroniniu paštu. Daug skrydžių buvo anuliuota, daug e, traukinių buvo anuliuota ir todėl komiteto nariai nori, kad mes baigtume darbą iki ketvirtos valandos, tam, kad žmonės galėtų sugrįžti namo. Dabar sutikiu žodį, poni Kingai Gons. Gal mes galėtume aptarti svarbiausius klausimus? Thank you very much. Uh, I, I will be really short. I had several questions at the beginning. Renginio pradžioje sakė, kad aš turėjau nemažai svarbių klausimų, į kuriuos buvo atsakyta, tačiau liko ir klausimų be atsakymų. Tokie viešieji svarstymai yra labai svarbus ir įdomus dėl dviejų dalykų. Aš noriu atkreipti sudėmėsi į tai, kad mes nemanome, jog mikrofinansavimas yra panacėja, kuri padės mums įspręsti visas socialinės problemas. Iš pono Udako prezentacijos buvo akivaizdu, kad mikrofinansavimas yra priemonė, kuri gali būti labai naudinga e, žmonėms, kurie atsidūrė visuomenės e, užrybėje, tokiems, pažiūrėjau, kaip Romai. Ir aš manau, kad pavyzdys, Vengrijos pavyzdys yra tiesiog e, išimtis, kad Ne visur rytų Europoje taip elgiamės kaip Vengrijoje. Ir aš norėčiau paraginti valdymo bendruomenė, bendruomenės, paskolų valdytojus, stengtis pasiekti pažydžiamiausias visuomenės grupės. Ir aš norė, e, apie tai ir kalbėjau anksčiau. Anksčiau buvo manoma, kad Europos socialinis fondas finansuos mikrofinansavimo įstaigų administravimo ir e, veiklos išlaidas. Tačiau iš esmės panašu, kad e, ne visi tai supranta. Ir Europos parlamentas nemano, kad progres, progres priemonė uh, bus naudinga, jeigu ji nesugeb, nesugebės suteikti pagalbos tiem, kam ji yra labiausiai reikalinga. Jūs sakėte, kad teikti mikropaskolas su 2 procentų palūkanų norma yra visiškai nerealistiška, tačiau turėtų būti kažkoks aukso vidurys tarp 2 ir 75 procentų. Taigi, Aš nekantriai lauksiu pirmojo pranešimo. Jūs minėjote, kad e, jūs paskelbėte komunikatą ir kad jūs ieškote galimų tarpininkų. Ir aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite pasiekti tuos, kuriems e, mikrofinansavimas yra labiausiai reikalingas. Ir be to turiu e, pasakyti, kad man atrodo, kad dirbama yra pernelyg lietai. Uh, Aš suprantu, kad dirbti nėra lengva, bet mūsų tikslas yra padėti žmonėms. Todėl aš manau, kad galime bendradarbiauti su Europos socialiniu fondu. Ir šis fondas galėtų padengti jūsų veiklos e, išlaidas. Ir tuomet gal programos tikrai bus gyvendinamos geriau. Ir mes nekantriai lauksime pirmą pranešimą, kuris, aš tikiuosi, bus gerai subalansuotas. Uh, Aš labai atsiprašau, bet panašu, kad tikrai mes nebeturime daugiau laiko, nes jau atvyko uh, dėl Romų strategijos parengto pranešimo pranešėjas, kuris 12.15 turės išvykti iš mūsų posėdžio. Todėl Deja, labai apgailestauju, bet turime pereiti, nutraukti šią diskusiją ir Noriu nuoširdžiai padėkoti svarstėme dalyvavusiems ekspertams. Tikiuosi, kad jūs atsiusite savo pranešimus elektroniniu paštu ir, atsakys, ir atsakysite jums užduotus klausimus. Ne tik tai tiems kolegoms, kurie čia buvo šiandieną mūsų svarstėme dalyvavo, bet taip pat ir tiems, kurie dėl objektyvių priežasčių negalėjo to padaryti. Todėl Dar kartą noriu nuoširdžiai padėkoti Jums, kad atvykote tokiomis sudėtingomis oro sąlygomis ir patikėkite, Jūsų pranešimai buvo įdomus ir naudingi. Žinau, kad ne visose valstybėse gausiai pasnigo, bet kai kuriuose tai tikrai. Kągi, dabar suteiksiu žodį ponui Kinga Gins, kad jis. Uh, pristatytų pranešimą dėl Romų įtraukties strategijos. Kinga, galiu Jums suteikti keturias minutės, paskiau um, komiteto civil liberties atstovui tris minutės ir kitiems po porą minučių, o vertėjai gali dirbti pirmininkė primena tik iki 12.30. Kągi, pabandysiu kalbėti labai trumpai. Aišku, Šiek tiek mano pranešimo tema susisėja su vieno iš svarsime dalyvavusių ekspertų pranešimu. Aš nekalbėsiu apie visą kontekstą, apie aplinkybės, nes jūs žinote, kad e, employ remiantis 50 straipsniu yra susijęs komitetas šiuo atveju ir e, pirmininkų suigoje buvo aiškiai pasakyta, kad pranešimą aš turėsiu parengti. Aš jį pradėjau rengti dar tada, kol nebuvo oficialiai patvirtintas tas pranešimas. Nebejotinai mums reikės laiko, kad sutvarkytume visas detalės, peržiūrėtumėme viską ir manau, kad Libe komitete vykę svarstymai šio klausimu, Romos įtraukties strategijos klausimų, bus naudingi, duos naudos. Dar vienas dalykas, komisija a, turi laikytis savo darbų grafiko, jinai tą pažadėjo ir komisija informavo, kad ankstesnis komunikatas kitų metų balandžio 9 bus papildytas papildomų komisijos paskeltų dokumentų. Taigi tikiu, kad komisija paskelb savo dokumentą dar iki tol, kol mes turėsime galutinai sutvarkyti pranešimą, kad galėtume viską tinkamai suderinti. Pirmininkaujant, kryptį tai Vengrija ketina Romų klausimą įtraukti kaip prioritetinį. Beje, nepamirškime, kad jis bus svarstomas Europos vadovų tarybos biršelio posėdė. Ir dar noriu pasakyti keletą žodžių trumpai apie pranešimo turinį. Visko čia nedėstysiu, nes pranešimas jau išverstas į visas oficialiasias ES kalbas, visi galite susipažinti. Taigi, aš miniu pagrindinius dalykus socialinius Romų įtraukties ir bandau analizuoti, kaip reikėtų įgyvendinti įvairias strategijos priemonės, panaudoti ES finansavimą, kuris šiuo metu jau teikiamas ir kalbu ne apie teikiamo finansavimo dydį, o apie panaudojimo variantus, galimybės. Ir mano išvada būtų, kad reikėtų finansavimo sistemą keisti, mažinti biurokratinę naštą ir supaprastinti lėšų skirimo procedūras. Labai taip pat svarbu, kad strategijoje Europa 2020, tiksliau tas jos skyrius, kurioje kalbama apie kovą su skurdu, apriektų ir Romų socialinės įtraukties tikslus. Be to, pranešime sakau, kad labai svarbu tarptautinės organizacijas, tokias kaip tarptautinė darbo organizacija, migracijos organizacija, jų rengiamuose metinėse ataskaitose e, būtų skiriamas dėmesys ir Romų klausimams. Taigi, pagrindinius klausimus paminėjau. Beje, reikia dar paminėti bendro finansavimo klausimą nes daugelis fondų, prie, e, pagal daugelio fondų taisyklės, valstybės narės turi prisidėti prie projekto, jeigu jis finansuojamas iš tų fondų lėšų ir taisyklės gana sudėtingos. Tas taisyklės būtina supaprastinti. Bet to manau, kad įtraukties politiką reikia kurti, plėtoti, bendradarbiaujant su vietos valdžiaus institucijoms bei su Romų ir ne Romų gyventojų grupėmis. Labai tikiu, kad Libė komitetas parengs labai gerą pranešimą, kuris neabejotinai leis patobulinti ir mano nuomonę ir manau, kad balsavimas bus teigiamas. Ačiū. Labai sunku iš tiesų tokią plačią temą analizuoti per trumpą laiką. Dabar pilietinių laisvių komiteto atstoviai suteiksiu žodį, kur yra šešini pranešiai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už šią galimybę pristatyti pranešėją ir noriu padėkoti poniai Kingai Gens už jos darbą. Dauguma tų punktų, tų klausimų, kurie yra šešėlinės pranešėjos pranešime tikrai vertingi ir aš jiems ketinu visiškai pritarti. Norėčiau grįžti prie kai kurių iš jų ir pakomentuoti. Pirmas ir svarbiausias dalykas, ką jūs pažymite pranešime, tai fondai. Jūs skiriate tam tris atskiras dalis ir kalbate apie tikslingesnį finansavimą, apie bendradarbiavimo užtikrinimą, o tai labai svarbu. Ir uh, jūs kalbate apie tai, kad reikia pakeisti kryžminio finansavimo reguliavimo sistemą, kuri susijusi su didžiulė biurokratinė našta. O jūs žinote, kad nevyriausybinės organizacijos ir kitos organizacijos, kurios naudojasi tokiu finansavimu, itin kenčia nuo biurokratinės naštos, todėl jūsų pastebėjimai labai vertingi. Dar vienas dalykas tai yra tvarus finansavimas. Tokios programos, apie kurias mes čia kalbame, dažnai baigėsi per greitai. Reikia užtikrinti ilgalaikį jų finansavimą ir tų jau įgyvendintų programų testinumą nes manau, kad per šią finansinę perspektyvą prarasta būtent dėl tokio ilgalaikio finansavimo neužtikrinimo gana daug. Taip pat manau, kad būtų labai svarbu užtikrinti ryšį tarp vykdomų atskiruose skyriuose politikų. Pavyzdžiui, regionės politikos, socialinės politikos turi papildyti vieną kitą. Kaip jūs jau minėjote, ponė Gions, uh, reikia paprastinti procedūras ir dubliavimas turi būti panaikintas. Apie tai jūs kalbate antrame, trečiame punktą. Bet to jūs palėtėte ir tyrimų svarbą. Taip, tie tyrimai svarbus, nes jie padeda išsiaiškinti Romų socialinės įtraukties laipsnį. Mano pranešime, aštuntame jo punkte, aš kalbu apie tai, jog būtų rekomenduotina sudaryti tokį krizinių taškų žemėlapį, nes būtų aišku tada, kaip sudaryti kompleksinės programas ir tokios programos būtų skirtos ne vien tik gaisrams gesinti, kaip paprastai sakoma. Tie žmonės, kurie gyvena atitinkamuose vietovėse, gyvena itin skurdžiomis sąlygomis ir tada programos galėtų tikslingų būdų kovoti su tuo skurdu, taip eliminuojant įtampos žydinius. Ir būtent dėl to plėtros programos yra labai svarbios. Taip yra nuomonė, kad tokios programos yra labai brangios, bet jos yra tikrai pigesnės negu nuolatinis problemų eskalavimas. Vienuoliktas jūsų punktas. Labai esu tikrai patenkinta, kad jame remiate mintį, jog Komisija turi prisimti atskirą atsakomybę ir raginate valstybės narės įtraukti labai konkrečius, numatyti labai konkrečius tikslus ir susijęti tai su socialinė uh, įtrauktimi Romų. O beje, šio elemento pasigendame strategijoje Europa 2020 abi strategijos, kurios pasirodė apriepia pagrindinius tikslus, bet yra daugelis mažesnių tikslų, kurie tarpusavyje susiję, bet nėra tapatus. Ir tą pažymiu savo darbo dokumente. Ir paskutinė mano pastaba, vėl grįžtant prie komisijos vaidmens ir dėl atskiros Romų strategijos įgyvendinimą stebinčios struktūros. Aš manau, kad mes tik pradedame darbą ir jau tai bus sudėtinga padaryti, nes šešis metus Europos parlamentas jau kalba apie tai, kad reikia sudaryti specialią darbo grupę. Galų gale tokia darbo grupė atsirado rugsėjo mėnesį, kuri pradėjo analizuoti, kaip buvo panaudotos Romų bendruomenėms integruoti skirtos lėšos. Galbūt visa tai galų gale duos teikiamų rezultatų. Kai jūs kalbėjote apie rodiklius ir standartus, kurie padėtų įvertinti stebėseną ir lėšų įsisavinimą, noriu paklausti, ar jūs galvojate, kad tokiu darbu turėtų užsiimti komisija ar valstybės narės. Aš nelabai supratau, tiesą pasakius, iš jūsų formuluotas, ar jūs raginate komisiją ar valstybės narės nustatyti tokius standartus. Nes lybė komitete vyrauja nuomonė, kad tokius standartus padedančius įve, atlikti vertinimą turėtų nustatyti komisija ir stebėsina turi būti vykdoma būtent komisijos struktūros nuo pradžios iki pat proceso pabaigos, tai yra programos įgyvendinimo pabaigos. Ačiū. Dabar pasiseks ponė Heš ir paskiau ponė Daliai. Nadė, žodis jums. Aš kalbu Cecilijos Viksturium vardu, Aida Šešėlinės pranešėjos vardu. Labai svarbu suvokti, kad Romų klausimas būtų svarstomas visose susijusiuose institucijose. Pats laikas pradėti įgyvendinti tai, ką esame parengę, sugalvoję. Tai reikia žiūrėti, kad tai būtų tinkamai įgyvendinta. Reikia taip pat raginti valstybės narės taikyti holistinį požiūrį ir siekti, jog a, priemonės tikrai pasiektų Romų gyventojus. Mes žinome, kad dabar Romų klausimas jau labai aktualus, jisai įtrauktas į daugelio struktūrų darbo tvarkę, bet konkrečių rezultatų nėra. Jeigu norime pasiekti tų konkrečių rezultatų, reikia derinti veiksmus, pradedant nuo vietos lygio, baigiant aukštesnių lygių. Yra pakankamai daug jau patvirtinta dokumentų ir Romų klausimas turi būti sprendžiamas kiekvienoje valstybėje narėje. Dažnai sakoma, kad taip jie klajoja, bet gyvena vis tiek vienoje ir toje pačioje valstybėje. Todėl ta valstybė ir turi užsiimti pirmiausiai Romų sprendimų klausimų. O klausimų yra daug. Jie neturi tinkamų tapatybės dokumentų, jų vaikai negali lankyti mokyklų. Reikia taip pat skleisti informaciją apie Romų tradicijas, istoriją, nes tai padės geriau pažinti Romų tradicijas gyventojus ir manau, kad tą galėtų daryti pagrindinių teisų agentūra. Cecilija taip pat mano, kad reikėtų prisiminti tas prievolės, kurios nustatytos Europos tarybos tautinių mažumų konvencijoje. Ir nepamiršti, kad draučiamas diskriminavimas bet kokiu pagrindu, skaitant ir tautybę. Deja, reikia priminti visoms valstybėms narėms apie šias prievolės, lygiai taip pat ir apie uh, žmonių teisę laisvai judėti Europoje. Toliau, ponia Daly. Ačiū, ponia Daly. Ačiū, pirmininkė. Reikia pabrėžti, kad Romai yra Europos piliečiai Kaip ir kiti Europos piliečiai, jie turi teisės ir socialinės, ir pagrindinės teisės. Ir tai yra svarbiausia. Tam, kad politika būtų efektyvi, reikia galvoti ne apie Romus, o ne tik mums galvoti apie Romus, bet ir vykdyti politiką Romams aktyviai dalyvaujant. Tai yra labai svarbu, yra labai svarbu, kad e, politi, e, visuomenė įsitrauktų į Romų problemos sprendimą. Taip, dabar Romai yra diskriminuojami ir jų gyvenimo sąlygos yra baisios. Jie dažnai gyvena lušnynuose. Europa negali užsimerkti prieš tokį baisų vaizdą. Romų bendruomenė visą laiką gyveno atskirtyje dėl iš ankstinių nuostatų ir tai reikia turėti galvoje. Mes ne, neban, nebandome iškelti Romų kultūros aukščiau kitų kultūrų. Kita vertus, pranešėja, taip, reikia turėti galvoje finansavimą, bet kas yra socialinė įtrauktis? Tai yra E, bendrusios vertybės. Pavyzdžiui, kai kalbame apie apgyvendinimą, reikia padėti romams, ypač vaikams. Vaikai turėtų eiti į mokyklą, galėti naudotis viešojo transportu, vyresnėjai susirasti darbą. Ir socialinės paslaugos čia yra labai svarbios. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad moterys Romų bendruomenėje dažnai yra diskriminuojamos ir jų atskirties rizika yra ypatingai aukšta. Nadie Hirš šiandien iš ryto pristatydama savo pranešimą irgi taip šnekėjo. Taigi yra dalykų, kuriuos reikia ypatingai atsižvelgti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mano manimu dalyvavimas visais lygmenimis, šitų programų vykdymas visais lygmenimis turėtų įtraukti visas va, valdžias ir vietinę ir, ir, ir, ir taip toliau. Ir atsižvelgti jų kultūrą ir geriau juos integruoti. Ačiū. Pone Moran Šartie. Norėčiau pasidžiaugti pranešėjų darbų. Ponios Gonš taip pat. Taip pat ponios Jelauka, kuri yra puikiai specialistė. Visi puikiai žinome, kokie yra Romams taikomi stereotipai. Taigi pasitikiu jų išmintimi ir šitos padėties išmanimu. Remiu tai, kas buvo pasakyta dėl e, bendrosios įtraukties strategijos ES lygmenių. Mūsų pirmas dalykas, kuris kelia susirūpinimą, tai yra Europos fondai skirti e, Romui įgyvendinimui, e, į, į, į, įtraukčiai, integravimui. Paskutinė delegacija čia ką kalbėjusi delegacija ir, ir, ir iš kitų šaltinių girdėjome, kad ne visada e, to fondo galima pasinaudoti. Taigi reikia strategijų, strategijos, kaip efektyviai naudoti Europos fondus. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Labai susidomėjus klausiausi ir pritariu Lydijai kad Romų bendruomenės gyvena tokiuose regionuose, kur nėra ekonominio dinamizmo, nėra ekonomikos, ekonominės veiklos ir, ir štai jie atsiduria tokiam kaip ir užburtame rate. Lydėja Lauka siūlė pažymėti tas teritorijas atskirai. Galbūt reikėtų sujungti skirtingas Europos politikas tam, kad tos vietovės nebegyventų tokioje, nebebūtų tokioje atskirtyje. Pone Gonš, per paskutinį mūsų vizitą į Vengriją, kai ruošiamės Vengrijos pirmininkavimui, Mes apie tai kalbėjome ir tai buvo labai gera, naudinga išvalga ir, ir tą linkmę reikia dirbti. Dar vienas dalykas. Įtrauktis, kaip gražinti, kaip įtraukti e, šitą bendruomenę tokios sritise kaip sveikata, apgyvendinimas, švietimas. Tai yra labai sudėtinga. reikėtų dirbti su pačia šeima, kad vaikams būtų kreipiamas, į vaikus būtų kreipiamas dėmesys. Tokiose bendruomenėse vien švietimo neužtenka. Reikia dirbti ir su tėvais, ir būtent su jų požiūriu ir atsakomybė už vaikus. Norėčiau užduoti vieną klausimą, jisai susijęs su šeštuoju punktu kur kalbama apie instu, privalomas institucinės garantijas. Apie kokias garantijas jūs čia kalbate? Žinoma, turime įvairiausių planų, strategijų, bet ką jūs konkrečiai turite galvoje, sakydama, institucinės garantijos ir dar privalomos. Labai dėkoju nu, už nuveiktą darbą. Pirmininkė, ačiū. E, prašome pranešėjos Kingos Gonš apibendrinti diskusijas. Uh, Turime nedaug laiko, reikia pabaigti pusę pirmos. Pranešėja, ačiū. Dėkoju už labai naudingą diskusiją, išsame diskusiją. Labai gaila, kad tiek mažai parlamentarų dalyvauja, bet manau, kad patys svarbiausi yra salėje ir tai yra labai svarbu. Norėčiau pakomentuoti kai kurios pasisakymus. Livijai, tikrai stengiausi savo nuomonėje, kad mano nuomonėje atsispindėtų e, tai, kas jūsų dokumente neatsispindi, nes jūsų dokumentas yra libė dokumentas. Kita vertus, apie, kitame pranešime reikės kalbėti apie judėjimo laisvę, diskriminaciją, pagrindinės laisvės, kurios yra labai svarbios, bet mes norėjome atskirti tokius du dalykus. Pirmiausia, socioekonominės problemas, o kita tema yra labiau mm, pagrindinės e, laisvės. Nenorėjome visko suplakti į vieną. Taip, manau, kad e, komisijos lygmenių reikia sukurti tą darbo grupę Ir ji turėtų turėti galiojimus visą Europos Sąjungoje. Manau, kad reikėtų sukurti nelaikiną, o pastovę darbo grupę. Ir manau, kad būtų naudinga turėti tam tikrą instituciją, kuri būtent rūpintųsi ir koordinuotų veiklą šito, šitoje srityje. dėl Cecilijos Vikstrom komentarų. Irgi norėčiau šitą pasakyti. Pirmiausia, buvo paminėta, jau kaip sakiau, kad laisvės, judėjimo laisvė bus e, libe e, pranešime. Tačiau ištekliai yra labai svarbus dalykas, aš pritariu. Reikia daugiau koordinavimo, daugiau išteklių, bet svarbiausia daugiau koordinavimo ir tokio bendro požiūrio į problemą dėl teritorijų su Livija mes iš pat pradžių sutarėm, kad teritorialumas galėtų išspręsti dalį problemų, bet labai svarbu matyti, kur tos problemos yra susikoncentravusios. Ir manau, kad mes iš principo siūlome tą patį požiūrį abiejose komitetuose. E, Vengrija bandė naudoti ES fondus e, būtent labiausiai, daugiausiai problemų turintiems mm, regionams pagal švietimo lygmenį, pagal visus kitus indikatorius. Manau, kad mes naudojame šitą, būtent šitą priežiūrį, požiūrį. Dažniausiai tose mikroregionuose nėra prieigos prie viešųjų paslaugų ir tai irgi reikia turėti galvoje. Vaikai visada yra dėmesio centre. Uh, Mes pabrėžėme e, iki mokyklinį e, švietimą, mokymą ir taip pat santykius su tėvais. Klausėte, ką manome apie segregacijos panaikinimą. Mes matome, kad kartais e, Europos fondai naudojami būtent segregacijai ir iš tiesų tų fondų panaudojimas nepagerina padėties, o tik tai pablogina. Todėl reikėtų tai kalbėti europiniu lygmeniu. Pavyzdžiui, neišspręsime konkretaus miesto problemos, jeigu tie, kurie Manau, kad šitą požiūrį reikia skatinti europiniu lygmeniu. Ačiū, daugiau neišsiplėsiu. Tikiuosi, kad e, gavę pakeitimus bendradarbiausime su šešėliniais e, pranešėjais ir su Lydija e, suderinsime būdų pranešimus. Ačiū pirmininkė, dėkoju už įdomias diskusijas. Aš pati norėjau šį beitą pasakyti, bet mes vėliau pasikalbėsime, žinoma, aš pateiksiu ir pakeitimų. Dabar jau liko mažai laiko, pakeitimus galima pakeisti iki 15 gruodžio, e, sausio mėnesį 15 dieną bus svarstymai ir 24 dieną balsavimas komitete. Šiandien vakare kalbėsime apie biudžeto įvykdymo patvirtinimus ir apie profesinį mokymą. Žinau, kad kiek, kiek žinau, visiems yra pranešta apie darbo tvarkės pakeitimą. Mes tikimės, kad jeigu pasiseks, baigsime iki ketvirtos valandos ir tikiuosi, kad visiems bus lengviau e, grįžti į savo valstybės narės. Taigi tikimės posėdį vakare, po pietų baigti apie ketvirtą valandą.